Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Guten Tag. Ich freue mich, dass Sie. Pradėsime popietinę sesiją. Sveiki visi. Dabar mūsų laukia įdomus, labai svarbus klausimas, kurį svarstysime. E, pernai rugsėjai lankėmės Graikijoje paktų nustatymo misija buvo surinkta, susitikome su vietos valdžia, e, žiūrėjome, kaip e, įgyvendinami tam tikri projektai, bet su vyriausybė nesutikome, nes tuo metu vyko kaip tik rinkimai. Ir nenorėjome e, nieko statyti į nepatogią padėtį. Mes tuo metu sakėme, kad pratesime mūsų darbus, atsižvelgdami į patirtį Graikijoje. Ir mūsų ta patirtis sritis e, yra susijusis ir su žemės įsigijimo klausimais, e, kuriuos šiandien pagal darbo atvarkį ir nagrinėsime. Lankėmės e, įvairiuose projektuose, pavyzdžiui, 75 km lankėmės atkarpoje, kurioje tiesiama magistralė, tačiau sunku buvo susipažinti su visa trajektorija. Mes e, matome, norime matyti sėkmės istorijas ir mm, kai kada matome, kad kai kurie darbai kelia problemų ir džiaugiuosi, kad galėjome šiandien surinkti šį susitikimą. Komisijos atstovai lankosi pas mus, įskaitant e, Sebastien Reno, kuris e, dirba Graikijos skyriuje. Uh, Pone Puciu, e, generalinio regioninės plėtros deklarato atstovė. Mes taip pat e, džiaugiamės, kad pas mus atvyko ponas Psatas, e, ponas Delis Ponas Pisatas atstovauja e, Graikijos e, ekonomikos plėtros ir turizmo ministerijai. Mes e, norime pasižiūrėti į sėkmę Graikijos. Žinome, kad bendro finansavimo norma yra 100 procentų Graikijai taikoma. Tai yra labai geras dalykas, reikia paremti tai Žinome, kad komisija užsiminti žemės nusavimo ir kompensavimo už tai klausimais e, naudoja labai daug lėšų, tačiau yra labai daug pretenzijų ir pareikalavimų išmokėti pinigus. Mes norėtume išklausyti e, apie išteklius ir taip dabar e, norėsiu pakviesti ponas Liuters, kuris kuriam skiriama 15 minučių. Dėkoju, gerbimo pirmininkė. Ačiū, kad surengėte šį e, renginį po savo apsilankimo Graikijoje. Aš e, gana trumpai kalbėsiu. Man malonu, kad atvyko šiandien nemažai specialistų e, žemės nusavinimo klausimais Graikijoje, kurie sėdi šalia manęs. Savo ruoštų pristatysiu Jums e, platesnę informaciją, gal istorinę tokią apžvalgą mm, pateiksiu, dėl ko mes e, svarstame šią temą ir kodėl mūsų nuomonė e, buvo svarbu suteikti pakankamą dėmesį šiam klausimui. Taigi, išeities taškas. Jau nemažai metų komisija ir konkrečiai regio generalinis direktoratas E, Europos regionės plėtros fondas Anglaudos fondo lėšomis finansuoja infrastruktūros projektus Graikijoje ir mes e, susidurime su žemės nusavinimo klausimais. Ir bėgant metams, e, dirbdami Graikijoje pastebėjome, kad nusavinimo procedūros Graikijoje yra nepaprastai ilgos. Dažnai baigėsi ginčiai teismuose, o teismai nagrinėja gana ilgai bylas. Ir dar, jeigu papildomai mm, pridursime e, tai, kad egzistuoja apeliacijos galimybė, pakartotinės apeliacijos galimybė, visas procesas e, dar labiau išsitėse. Dar vienas e, svarbus dalykas, jūs jau minėjote, tai kainos už nusavintą žemę. Jos yra labai nevienalytės ir palyginti aukštos. Tai kelia mums didelį susirūpinimą, kadangi mes e, turime laikytis 10 e, procentų nuostatos pagal mūsų reglamentus, bet jeigu mes e, ginamės, Ir galvojame dabar apie aukštas kainas ir dabartinę padėtį Graikijoje, tai Graikijos vyriausybė turės padengti visas išlaidas ir tu, dažnai mes nematome iš pirmo žvilgsnio, kokia yra kaina nusavintos žemės. Pasaraisiais metais, sakykime, dviejus, trejus metus, kas vyko? ar kitaip tariant, kokių veiksmų ėmėsi Graikija. Daugeliu atveju yra numatyta galimybė laikinai naudotis žemę ar užimti žemę. Tai yra laikina priemonė, kurią galima pritaikyti tuo metu, kai nusavinimas užtrunka visą procedūrą labai ilgai. Atsiranda galimybė tam tikrai bendroviai, kuri tiesia magistralę autos o, kelią, jūs minėjote tokį projektą, gali naudoti jau žemę, nors pati nusavinimo procedūra dar nėra iki galo baigta. Tai yra vienas dalykas. Taip pat mums pavyko užsitikrinti terminų sutrumpinimą e, teismo bylose. Taip pavyko padaryti. Pakeitus įstatymą ir specialistai sėdinti šalia manęs e, išsameu pristatys šias galimybės. Terminų sutrumpinimas yra privalomas, e, taikant nusavinimo procedūroms, kurios yra bendrai finansuojamos. Ir kiek aš suprantu, e, tai nėra tokie privalomi terminai, kai nėra bendro finansavimo projektų. Mes taip pat užsitikrinome nepriklausomą e, kainos nustatymą tos žemės, kuri yra nustatinama. Tai labai svarbu, kadangi jūs tikriausiai prisimenate, jo Graikijoje tradiciškai nusavinimo procedūra prasidėdavo e, pagal e, fiskalinę vertę žemės, tą vertę nustato mokesčių tarnybos, nustatydavo. Ir ta viska, fiskalinė vertė labai dažnai neturėjo beveik nieko bendro su rinkos vertė. Todėl visiškai aišku, kad dažnai e, žmonės e, nuos savininkai skūsdavosi tam, kad užsitikrintų aukštesnę kainą. E, atsiradus nepriklausomo vertinimo galimybei, e, kaina nustatoma nepriklausomai, taikant e, tarptautiniu mastu pripažįstamus parametrus. Ir tam, kad vertinimas būtų nepriklausomas, jis bus vykdomas vertintojo, E, priklausančio e, ekspertams pripažintiems grupė ekspertų ir e, turės pažymėjimą, kad gali atlikti tokius vertinimus. Galiausiai egzistuoja prievalė teisėjai ar teismai jeigu atsirastų apeliacinė procedūra. Taigi įstatymas e, privalo pateisinti, kodėl yra e, nesilaikoma kainos rekomendacijos, tos kainos, kurią nustatė nepriklausomas vertintojas. Jeigu teisėjas nori numatyti aukštesnę kainą negu įvertinta vertė, tuomet reikia konkrečiai uh, E, pateisinti tai. Ankstesnėse situacijose e, teisėjai turėjo gana nemažai laisvės nukrypti nuo tos fiskalinės e, vertės, kuri buvo laikoma pagrindas atliekant skaičiavimus. Taigi tie E, visi veiksmai yra susijęs su procedūromis, su terminais, e, sutrumpintos dabar procedūr, procedūros ir taip pat e, apeliacijai sumažėjo galimybių ir atsirado nepriklausomas vertimas, kainos nustatymas turto, kuris yra nustatomas. Manau, kad galima sakyti, jog tai yra jau e, kur kas geresni, tai užtikrina geresnius rezultatus negu prieš e, penkerius, šešerius ar e, daugiau metų. Tačiau tai nereiškia, kad nereikia nieko numatyti, kaip pagerinti dar labiau padėtį. Aš jums trumpai pristačiau dabartinę padėtį, bet e, dalis iš to, ką sakiau, yra nestruktūriniai sprendimai, laikinas žemės naudojimas. Tai yra išimtinė nuostata. Tai reiškia, kad negalima visuotinai taikyti to principo, nes tuomet nebebus tas principas išimtis. Ir dėl to reikia rasti išeitį E, nors tas mechanizmas yra naudingas, bet vis tiek reikia rasti išeiti, e, kaip įdėkti kažką panašaus į teisės aktus, kad tai, netaptų, tik, tai, kad tai ne, nebūtų tik išimtis, išimtinė nuostata. Taip pat e, reikia kaip galima greičiau supaprastinti ir kodifikuoti teisės aktus. Tai yra bendra problema Graikijoje. Graikijos teisės aktai yra labai sudėtingi atskiro, atskiros dalys teisės aktų turi būti apjungtos ir specialistai skirtingos srityse turi žiūrėti labai daug įvairių įstatymų, kad e, galėtų išsiaiškinti, ką iš tikrųjų sako įstatymas ir tą patį pastebime žemės nusavinimo e, teisės aktų srityje. Reikia supaprastinti viską, kad visi puikiai suprastų, ką reiškia žemės nusavinimo procedūra. kainos nepriklausomas nustatymas yra labai svarbus žingsnis į priekį. Taip pat tai reiškia, kad nepriklausomas vertintojas nustatys kainą besiskrenčią nuo fiskalinės vertės ir tam, kad būtų išvengta bet kokių diskusijų galimybių tarp E, kalba, kai bus kalbama apie skirtingą vertę tos pačios žemės, kuria nusavinama, reikia daugiau struktūrizuotų sprendimų, kad būtų galima išspręsti kainų skirtumo problemą. Reikia siekti, kad fiskalinė vertė e, būtų kuo panašesnė į nepriklausomo vertintojo nustatytą vertę. Ir dar vienas dalykas, mes šiandien apie tai nekalbėsime, kaip aš suprantu, tačiau tam, kad būtų galima gerai suvokti viską, e, norint nusavinti žemę, reikia labai tiksliai apibriežti ir suregistruoti visus žemės sklypus. Ir reikia, kad veiktų gerai funkcionuojantis išbaigtas žemės registras. Mes Labai daug dirbame šioje srityje kartu su Graikijos vyriausybė ir galiu pasakyti, kad bendradarbiavimas yra geras, tačiau tas projektas užtruks dar keletą metų tai yra e, struktūrinės sistemos dalis, kurią turime užtikrinti. Mes galime dirbti e, dabartinės situacijos tuo, ką turime, tačiau visi klausimai nebus išspręsti, visos problemos nebus išspręstos, kol mes neįdėksime tų struktūrinių pakeitimų. Ačiū. Ja, wir bedanken uns bei Ihnen, weil. Um Dėkoju. visi mm, pasižymėjimą suprantame, kas neveikia, o dabar pakviesiu kitą kalbėtoją. Ir kol kas nelabai išgirdome, ką daro komisija, kad būtų judama tinkama kryptimi. Gal galėtumėte plačiau apie tai pakalbėti? Gal ne viską aiškiai susakiau, bet tikrai mes padarėme labai daug, kad e, būtų rasti e, sprendimai, kurie jau yra pasiūlyti, pavyzdžiui, e, dėl laikino žemės naudojimo, kad tokia galimybė būtų, galim, būtų taikoma plačiau. Mes kreipiamės į Graikijas valdžios institucijas, kad būtų sukurtas toks komitetas, jo darbas būtų prižiūrėti įvairius projektus. Ir žinia, kad Graikija priemė mūsų pasiūlymą, kad būtų galima įgyvendyti tam tikrus projektus. Teisiniai pakeitimai, apie kuriuos aš kalbėjau, e, tai būtų susijęs su terminais ir teisinėmis procedūromis. E, nepriklausomų vertintojų e, tarnyba ir nepriklausomų vertintojų atranka. E, Galime sakyti, kad tam tikri dalykai buvo pasiekti tik tai padarius mūsų tarnyboms spaudimą. Dirbsime toliau ir toliau reikalausime, kad būtų tobulinami teisės aktai ir kad būtų ieškoma struktūrinių sprendimų, kuriuos įvardinau. E, konkrečiai kalbu apie kodifikavimą, teisės aktų derinimą. Ir reikėtų taip pat spręsti klausimą susijusią su išimtinė procedūra. Išimtinės procedūros negali būti e, nulatos taikomos. Turiu omeny dėl e, laikino žemės naudojimo, nes e, gali dėl to kilti problemų su, dėl konstitucijos ir dėl pagrindinių žmogaus teisių. Taigi reikalingi geresni sprendimai, e, galutiniai sprendimai šiuo klausimu tikrai nėra lengva, kadangi tai iš esmės reiškia, kad komisija toliau reikalaus, kad būtų keičiami teisės aktai, kad būtų sukurtas e, reikalingas mechanizmas, kuris, e, sakykime, neveiktų vien tik tai išimčių pagrindų. Dar e, trumpai pas, pasisakysiu dėl žemės registro. Tai yra tikrai mums labai svarbus, aktualus e, projektas, kurį finansuojame iš mūsų e, lėšų, didelio matomumo projektas ir jis galėtų ženkliai padėti vykdyti ekspropriacijos procedūras, jos taptų trumpesnės, lengvesnės, nes žemės registre būtų daugiau informacijos, fizinės informacijos apie nuosavybę Taip pat e, būtų, e, turint tokią informaciją, lengviau nustatyti e, turto vertę. Vis dėlto Žemės registro projektų gyveninti reikės kelių metų. Dėkuoju. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Renau. Jis yra iš struktūrinio reformų paramos tarnybos, pareigūnas, kuris atsakingas kovai su korupcija atsakingas už kovą su korupcija ir sukčiavimu ES lėšomis. Ačiū pirmininkė. Ačiū komitetui už pakvietimą kalbėti šiuo klausimu. Kaip jūs sakote, aš dirbu struktūrinių reformų paramos tarnyboje priklausančioje, priklausančioje komisijai ir E, žinia, kad Graikijai buvo suburta speciali darbo grupė. Ji buvo atsakinga už e, viešojo administravimo tobulinimą e, Graikijoje ir dirbo kelis metus. Kalbant apie ekspropriaciją, nusavinimą, tai iš tiesų reikėtų padėkoti mano pirmtakams, kurie labai aktyviai dirbo, kurdami kovos su sukčiavimo strategiją ir daug dėmesio skiria žemės nusavinimui Graikija. E, kartu su region, regionų generaliniu direktoratu e, darbo grupė skirta Graikijai e, skatino įgyvendinti tam tikras reformas ir strategija buvo patvirtinta Graikijoje, palaiminta Olaf ir vėliau strategija virto E, rekomendacijomis Graikijai ir veiksmų planais, kurie vėliau buvo įgyvendinti. Ir e, ponas Sleicer e, paminėjo kai kurius pokyčius, kurie buvo pasiekti būtent tų veiksmų planų dėka. Dabar perkime prie priečios prezentacijos. Situacija Graikijoje yra štai kokia. Jūs greičiausiai matote, matėte apsilankę Graikijoje, Atenose, kad yra problemų susijusių su žemės arba nuosavybės nusavinimu, kai yra įgyvendinami viešojo intereso projektai. Tai yra realybė. Atsiranda e, vėlavimų, e, didėja projektų kaštai. Ką reikėtų paminėti, man atrodo, apie tai kalbėjo ir ponas e, Sleiters. Graikijos valdžia reagavo į įvairias problemas ir Dauguma problemų susijusių su e, turto nusavimu Graikijoje jau yra išspręstos. E, Deja, e, tiksliau reikėjo sukurti naują profesiją, tai yra turto vertintojų profesija, į procesą įtraukti teismus, taip pat įgyvendinti ir naują teisės aktą, kuris žinomas olimpinio įstatymo vardu. Į pastarojo tikslas yra paspartinti žemės nusavinimo procesus. Šiandieną aš kalbėsiu apie tris dalykus. Visų pirma, daugiau e, kalbėsiu apskritai ne tik apie Graikiją, bet kodėl, sakykime, dėl e, eks, žem, turto nusavinimo vėluoja projektų įgyveninimas ir didėja jų kaina. Toliau kalbėsiu apie e, tai, e, kodėl su žemės arba turto nusavinimu atsiranda ir sukčiavimo atveju. Ir taip pat pakalbėsiu apie tai, kaip, sakykime, į problemas reagavo Graikijos vyriausybė ir atsakysiu į jūsų užduotus klausimus, ką galime padaryti e, daugiau, kalbant apie turto nusavimą Graikijoje. Taigi, kalbant apie e, turto nusavinimą ir dėl, ko, dėl kokios yra priežastis vėlavimų, kaštų. Turiu pasakyti, kad nėra tai tik tai Graikijos problema. Situacija kartojosi įvairiose pasaulio vietose. E, darbo grupė e, suburta Graikijos klausimų spręsti parengė e, tam tikrą strategiją, tačiau vadovavusi tokią labai bendro pobūdžio analizę. Tuo pat metu buvo atliktos ir studijos, kuriuos užsakė Graikijos valdžia dėl konkrečios Graikijos situacijos. Vis dėlto reikia suvokti, kokia, kokia yra nusavinimo esmė ir pateiksiu Prancūzijos pavyzdį. E, pasakysiu, kokia buvo situacija Paryžiuje. Šiuo atžvilgiu norėčiau parekomenduoti Jums Emilio Zola e, knygą, kurios pavadinimas Žlugimas. Ten yra kalbama apie e, Paryžių ir didįjį bulvarą, kaip jis buvo kurtas ir kas tame procese dalyvavo. Aš e, norėčiau dviem trim žodžiais išaiškinti problemos esmę. Taigi e, nusavinimas e, e, Prancūzijoje buvo lydimas įvairių sukčiavimo atvejų. Vienas, sakykime, iš jų buvo susijęs su priekyba vidumi. Kitaip tariant, vienas žmogus iš anksto žinojo, kad bus tiesiamas bulvaras ir pardavė iš anksto žemę, siekdamas geresnės kainos. Antras sukčiavimo atvejis, tai yra sukčiavimas pačia turto verte. Sakykime, e, pra, Prancūzijoje tuo metu nebuvo gero žemės registro. Taigi, jeigu jūs turėjote nusavybės, kurią ketino nusavinti valstybė, taigi jūs galėjote sakyti, kad turite ne šiaip namą ar e, būtą, bet, sakykime, sakote, kad jūs e, vykdote ten veiklą ir surenkate fiktyvinę informaciją, kad vykdote čia ekonominę veiklą, todėl žemės vertė, kurią ketino nusavinti valstybė, kaina e, pakildavo. Taigi tai yra sukčiavimo su nusavybės kaina pavyzdys. Trečias atvejis tai yra vėlavimas. Civilinės inžinerijos rytyje tai yra dažniausias sukčiavimo atvejis. Tuo metu įmonės arba advokatų kontoros susisiekdavo su individais, e, kurių, žem, kurių turtas turėtų būti nusavintas ir rekomenduodavo nesutikti su siūloma kaina. Tada kreipdavosi į teisėjų, jį papirkdavo, kad jis e, uždėlstų kiek įmanoma visą procesą. Taip pat e, galima uh, E, sakykime, padidinti e, turto kainą ir papirkus e, teisėją taip pat padidinti nusavybės kainą, kaip ir įvyko Prancūzijoje. Toliau kitas dalykas - įvairios paskaitos. Kaip Kalbant apie projektą, galime kalbėti apie didžiulės pinigų sumas. Jos Ir įgyven, vėluojant su projektu, e, projekto kaina e, didėja priklausomai nuo vėlavimo. Įmonė, kuri, sakykime, nori įvykdyti statybų projektą pagal koncesijų sutartį ar pagal, sakykime, statybų sutartį, yra suinteresuota įsigyti žemę kuo galima greičiau. Taigi, Kai kurie asmenys, e, bandydami vėlinti pardavimą, bandydavo kelti kainą ir taip, e, sakykime, gaudavo naudos. Taigi tokie pavyzdžiai rodo, kad e, na, yra įvairių sukčiavimo atvejų, kurie yra susiję su uh, turto nusavinimu. Ir šiuo atžvilgiu kalbu ne tik apie Graikiją, apie kitas šalis. Ir tokių atvejų buvo praeitie, yra ir dabar. Ekspropriacija yra tikrai labai sudėtingas procesas, sunkus darbas ir visi, kurie bando įvertinti e, žemės kainą, susiduria su įvairiomis problemomis. Nes e, žmonė, žmonės, sakykime, e, labai yra e, glaudžiai susiję su jų turima žeme, žemė įgyja tokią e, sentimentalią vertę ir Todėl, sakykime, žemės įvertinimas nėra toks paprastas dalykas. Toliau dar norėčiau kalbėti apie sertifikuotus nepriklausomus vertintojus. 2013 e, metais buvo pakeisti teisės aktai ir dabar e, Graikijoje yra apie 300 nepriklausomų vertintojų, kurie turi pažymėjimus ir gali vertinti žemę. Tokie vertintojai vadovaujasi Elksenos kodeksu, o didelių projektų atveju galima samdyti iki trijų asmenų, kurie įvertins nuosavybės vertę. Reikia pasakyti, kad tokie ekspertai yra nepriklausomi ir e, gali objektyviai įvertinti e, proje, turto vertę. Toliau kitas dalykas yra pagrystas teismo sprendimas. Teismas proceso pabaigoje turi primti sprendimą dėl turto kainos. Ir jeigu nukrypstama nuo e, vertintojo siūlomos kainos, sprendimas turi būti pagrystas. E, taigi teisėjai turi daug mažiau manevrų laisvės nei praeityje. Savo prezentacijos skaidrėse neparašiau, tačiau 2014 metais E, prieš jums atvykstant į Graikiją, Graikijos valdžios institucijos priemė sprendimą nekreip, nesikreiptis į teismą, bet kokį teismą, e, priimti sprendimą, sprendimą dėl kainos, bet nusprendė, kad galima kreiptis tik tai į apeliacinį teismą. E, taip, sakykime, buvo sumažinta galimybę keisti įvertinto turto kainą. Tuo pat metu, e, kai vyko Graikijoje olimpinės žaidynės, buvo patvirtintas teisės aktas paspardinti e, turto ekspatriaciją, tas teisės aktas buvo įgyvendintas, ypač dėlių projektų atveju. Taigi, e, teisės akte kalbama apie tai, kad kai žemė yra, e, kai yra nusprendžiamas sprendimas, kad ji yra reikalinga viešajam naudojimui ir kai ekspertai uh, E, sakykime, įvertino e, žemę ir pervedė atitinkamą kompensacinę sumą, galima užimti e, žemę ir pradėti statybas. Taigi tokia nuostata paspartina visus ekspatriacijos procesus. Kolegos mano pristatys daugiau informacijos apie tokio sprendimo naudą. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad sprendimai E, leido ištaisyti e, susidariusią situaciją, tačiau dabartiniai e, sprendimai turi apribojimų. Visų pirma, tas olimpinis įstatymas yra ribotas, turiu omenyje terminus ir taikymus rytį, nes vėlgi šis teisės aktas gali būti taikomas tik tam tikriems e, įstatymams ir ne visiems. E, taip pat yra, sakykime, ir tam tikrų terminų, e, kurių reikia pasyti. Žinia, kad nustatytos kainos turto gali dar keistis, dar vis dar susidurime su šia problema, tačiau uh, būtų, reikėtų ją daugiau pasigilinti. E, ką mes dar pastebėjome, kad trūksta metodų, e, vienodų metodų, kaip yra nustatoma turto kaina ir taip pat, kad trūksta duomenų bazės. E, sakykime, jeigu ir vykdomi pardavimai, kurie vėliau būtų užfiksuojami į duomenų bazę, ekspertams vėliau, sakykime, būtų geriau e, susipa, susipažinant su informacija. Kalbant apie vertintojus, e, jie e, turi, sakykime, paisyti tam tikrų taisyklių, vykdydami profesiją, gaudami pažymėjimus. Tačiau kalbant apie teisingumo vykdymą, būtų paprasčiau, jeigu visi e, vertintojai kiekvieno e, projekto atveju pasirašytų interesų konfliktų deklaraciją. E, taip, sakykime, valstybė galėtų atlikti tyrimą, jeigu bus nustatyta, sakykime, kad vertintojas neteisėtai praturtėjo sukčiavimo atveju. Kitas pasiūlymas olimpinis įstatymas turėtų būti taikomas plačiau. Visas e, ekspatriacijos procesas turėtų būti skaidresnis ir efektyvesnis. E, aišku, ne visiems projektams būtų galima e, taikyti olimpinį įstatymą, tačiau manau, kad situacija galėtų būti patobulinta. Na ir galiausiai E, žemės registro reformos ir žemės naudojimo planai. E, kiekvienas žemės e, plotas Graikijoje turėtų savo paskirtį. Ta paskirtis būtų aiški. Tad nustatant kainą būtų galima, sakykime, aiškiai nustatyti, kaip buvo žemė naudojama, ar augalams auginti, ar veiklai vystyti, ir taip būtų galima, sakykime, nustatyti teisingą žemės kainą. Ir tam tikslui yra labai naudingi žemės registrai ir žemės naudojimo planai. Norėčiau pagirti e, Graikijos valdžią už atliktus darbus, tačiau dar reikia daug ką padaryti, bet einama tinkamu keliu. Dėkuoju. Ja, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Labai ačiū už įdomų pranešimą. Akivaizdu, kad pakankamai sudėtinga e, visus egzistuojančius teisės aktus sudėti į vieną vietą. O dabar kviečiu kitą kalbėtoją, Pociu, kuris dalyvavo atliekant tyrimą šiuo klausimu. Labą dieną, labai ačiū už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje ir pasistengsiu per keletą minučių pristatyti temą. Leiskite prisistatyti, esu Krisė Pociel, esu dėstytoja Technikos universitete Atenuose. Taip pat aš esu tarptautinės priežiūros tarnybos narė ir būdama Tarptautinės stebėtojų federacijos nare, dalyvavau atliekant tyrimą. Mes bendradarbiavame su visais žemės matininkais visame pasaulyje ir mes esame parengę konkrečią studiją. Galite nesunkiai ją rasti internete, pasisiųsti. Ir ten, galima sakyti, yra sukaupta mūsų geriausių specialistų patirtis. Ir tikrai siūlyčiau, turint laiko, mūsų šitą mm, pranešimą, e, dokumentą paskaityti. Ir dabar trumpai pristatysiu, kas vyksta tarptautinėje scenoje ir kas vyksta Graikijoje. Mes e, tarptautiniai žemės matininkai matome, kad viskas linksta link to, kad žemė yra perkama tiesiogiai. Paprasčiausiai susituriama draugiškų abipusių būdų ir tokiu taip sutaip taupama nemažai laiko ir pastangų. Svarbiausia, kad tokiu būdu taip pat pelnoma visuomenės pasitikėjimo. Reikia pastebėti, kad privalomas žemės nusavinimas yra labai trapi tema. Dabar pasistengus naudoti egzistuojančius rinkos dėsnius, galima žemę nusavinti e, priimam, labiau priimtinų būdų. Ir žinoma, žemės nusavinimo atvejais e, turime nemažai interesų konfliktų. Investuotojai, investuotojai privalo pasitikėti vyriausybę investuodami į projektą. Taip pat uh, jie taip pat turi už, būti užtikrinti, kad atitinkamos žemės valdos bus gautos. Uh, ir kad jie galės e, pradėti įgyvendinti projektą. Yra šalių su gerąją patirtimi, kur yra vykdomi draugiški susitarimai. Tai reiškia, kad reikia e, gero įvertinimo, abiejų šalių sutarimo ir ta geroji praktika yra tokia, kad tos šalis kompensaciją suteikia prieš žemės nusavinimo momentą. Tai yra labai svarbu. Žmonės investuoja savo santaupas į nekilnojamąjį turtą, tai yra jų nusavybė ir mm, gavę išmoką iš anksto, jie gali pagerinti savo gyvenimą, jie gali toliau kažką nusipirkti, investuoti, pagerinti savo ir savo vaikų padėtį. Taigi, jeigu žemė yra privalomai nusavinama, reikia iš karto žmogui kompensuoti prieš nusavinant žemę valdas. Ir tik tuo met žmogui, žmogus gali pradėti naują verslą arba susirasti kitus namus. Tai yra labai labai svarbus aspektas veikiantis laisvoje rinkoje. Taip pat yra ir kitų įrankių, kurie yra naudojami nusavinant žemę. Vienas iš tokių yra uh, žemės stambinimas, Vokietijoje labai populiarus būdas, taip pat žemės perderinimas. Mes daug tokių pavyzdžių savo tarptautinėje federacijoje esame girdėję. Ir galiausias būdas, kuris naudojamas, yra privalomas nusavinimas. Graikijoje kol kas matome, kad labai yra daug žemės panaudos apribojimų. Taip pat nėra suteikiamos žmonėms kompensacijos, nebent žmonės kreipiasi į aukštesnės instancijas, į teismus, į Europos žmogaus teisų teismą. Ir jeigu kompensacija yra žmogui išmokama, tai yra padaroma labai vėlai. jeigu uh, žemė yra paimama, kartais sumokama viena vertė, tačiau tos žemės vertės smarkiai pakyla dėl vykdomo projekto. Ir tuomet jiems reikia kreiptis į teismą ir tokiu būdu gauti mm, atitinkamą aktualią nusavintos žemės valdos vertę. Kalbant apie tiesioginį valdų pirkimą, e, Graikijoje tokia sistema praktiškai neegzistuoja. Kodėl? Todėl, kad visuomenė nepasitikė vyriausybę, e, taip pat todėl, kad valstybinių institucijų darbuotojai bijo, jie neturi sprendimų prieimimo galios. Jie negali pasakyti, kad taip, galime sutarti dėl tokios kainos, dėl tokios vertės. Jie negali to padaryti todėl, kad bijo toliau senkančių teisminių sprendimų, skundų teismuose, kad galbūt bus pripažinta, jog jie buvo nesažiningi, papirkti ir taip toliau, nors kartais tai ne visuomet yra tiesa. Buvo įkurtas specialus valdų bankas kaip naujovė, tačiau kol kas progreso šios rytyje vis tiek matome mažai. Taigi Didžiausios Graikijos silpnybės būtų tokios, kad kiekvienu atveju reikia teisminės procedūros. E, Graikijoje yra valdų registras, tačiau bet kokiu atveju norint nusavinti e, valdą reikia visais atvejais kreiptis į teismą, bet visuomet. O jeigu tokios procedūros nebūtų, kitose šalise matome, kad tik 1 ar 2 procentai atvejų patenka į teismus, o Graikijoje turime 100 procentų ir žinome, kad teismai yra perkrauti darbu. Iš pradžių e, byla patenka į civilinį teismą, o tuomet kartais ir toliau. Kad tam, kad būtų statoma atitinkama valdų vertė, žmonės turi kreiptis į teismą. E, nes kartais yra siūloma suma visiškai nesusijusi su tikraja valdų verte. Ir tuomet reikia kreiptis į teismą, kad būtų domėn priimtos tos papildomos, ta papildoma kaina, papildoma vertė, kurią įgauna valdos. Taigi daug matome trūkumų 2001 metų įstatymuose. Mm, labai trūko skaidrumo, bet nuo tų metų e, situacija keitėsi, gerėjo. Taip pat tikiuosi, kad ir administraciniai pajėgumai, kurie buvo gan riboti, gerėja Šiam klausimui taip pat Graikijoje trūko e, valstybės finansavimo, nebuvo teikiama tinkamos kompensacijos. Ir jau kaip minėjau, e, teismai yra perkrauti darbu, e, mažai trūksta jiems patirties šioje srityje, turime labai daug atidėliojimų, daug nestabilumo. kaip buvo minėta, su naujaisiais pakeitimais dėl žemės valdų nusavinimų olimpinių, to olimpinių įstatymų. Jis supaprastino procedūrą, tačiau jis gali būti naudojamas tik tai išskirtiniais atvejais. 2012 metų įstatymas 4070 iš ties pagerino situaciją, galim sakyti, kad tai yra didelis žingsnis į priekį. Buvo sumažintas šiuo įstatymu susijusių agentūrų skaičius, taip pat buvo atlikti kadastriniai žematavimai, kadastriniai žemėlapiai parengti. Buvo naudojamasi tik naujausiais duomenimis, buvo taip pat numatyta nuostata kreiptis į vyriausią miškininkystės biurą. Naujo įstatymu numatyta tai, kad e, žemės valdos kainą nustato nepriklausomi vertintojai ir numatyta, kad e, žemė gali būti nu, nusavinama, nusavinama dar net nepervedus kompensacijos. Bet, kaip jau minėjau, tam reikia ypatingų atvejų, apie kuriuos ir kalbėjo prieš tai, kad šnekėjęs pranešėjas. Naujasis įstatymas taip pat numatė naujas sąlygas, naujas e, terminus ir tai yra buvo tikrai žin, didelis žingsnis į priekį. Kalbant apie terminus, apie paprastus žemės valdos nusavinimus daugiausia. Visa procedūra užtrunka maždaug ketveris me, metus. Taigi tikrai yra kur tobulėti. Ir tik noriu pabrėžti, jeigu mes neskatinsime to dvišalio susitarimo, draugiško susitarimo, didelės pažangos nepasieksime. Uh, Visi suprantame ir žinome, kad bet kokiu atveju teismo procedūra yra ilga ir brangi. Mes atlikę tyrimą pabrėžėme, kad būtina konsultuoti su visuomenė ir informuoti visuomenę. Kitose šalyse visuomenė yra informuojama dar prieš uh, pradedant projektą, prieš nusprendžiant įgyvendinti projektą. Visuomenė iškart yra įtraukiama ir informuojama. Būtina, kad žmonės suprastų projektą, turėtų laiko jį apmastyti, kad suprastų savo vaidmenį ir teisės. Dar viena iš rekomendacijų mūsų tyrime būtų susijusi su techniniais aspektais būtina, kad būtų koordinuojamos visos techninės detalės, kad būtų aiškiai vertinama, vertinama vertė. Taip pat reikėtų pasistengti neįtraukti kelių teisminių institucijų vien tam, kad reikėtų nustatyti žemės valdos vertę. Reikėtų greitų politinių sprendimų susijusių su uh, miškų žemėlapių sudarimu. Tokių uh, projektų atidėliojimas uh, nukelia visą žemės nusavinimo procedūrą. Reikėtų taip pat uh, didinti visuomenės uh, institucijų darbuotojų uh, profesionalumą ir juos informuoti. Buvo pastebėta, kad labai didelę dalį išlaidų projektui sudaro žemės, nusa, išlaido žemės nusavinimui. Bet reikia pastebėti, kad tai yra uh, tose vietovėse, kuriuose yra apskritai brangios kaip vietovės. Bet yra projektų, pavyzdžiui, kurie gali būti perkelti į kitą vietą. Nebūtina juk vykdyti visus projektus pačiuose brangiausiose teritorijose, kur natūralu, kad žmonėms tenka sumokėti nemažai už jų turėtas valdas. Ir galiausiai reikėtų taikyti jau tarptautinius metodus, tarptautinių lygių pripažintus e, būdus ir visus e, naudoti prieinamus duomenis. Negalima teisingai įvertinti, nenaudojant skaidrių duomenų. Mūsų konfederacija bendradarbiaudama su centrinių bankų organizuoja renginį rugsėjo mėnesį ir jūs visus skatinčiau jame dalyvauti. Tai yra svarbu visiems, ne tik Graikijai, bet renginys bus organizuojamas Graikijoje. Tarptautinio komiteto viena iš rekomendacijų taip pat buvo įsteigti specialų komitetą, kuriame būt, dalyvautų abiejų šalių atstovai tas komitetas reikalingas tam, kad būtų skatinami dvišaliai susitarimai ir teismams liktų tik patvirtinti jau dėl to, kas, dėl ko buvo sutarta. Ir tokiu būdu pati procedūra būtų pagreitinama. Taip pat galima būtų svarstyti idėją įkurti specialią teisminę įstaigą, kuri dirbtų tik žemės nusavinimo klausimais, bei e, įkurti specialius žemės bankus, e, kurie leistų e, žemės keitimą numatyti. Čia kitoje skaidrėje matote visus pakeitimus, kurie buvo atlikti ir kokie straipsniai konkretus uh, buvo pakeisti. Galiu pasakyti, kad labai teigiamas dalykas yra tie atlikti pakeitimai. kad kai kurios procedūros buvo numatytos atlikti prieš nusavinimo deklaraciją, tai yra labai teigiamas dalykas. Tai yra, pavyzdžiui, valdos įvertinimas numatytas prieš nusavinimą. Taip pat teigiamas dalykas yra žemės, kad nebūtų atidėliojimas nusavinamas žemės naudojimas, kad projektas galėtų iškart vykti. Taip pat įstatymę minime, kad negali keistis terminai. Tai yra taip pat labai teigiamas dalykas. Ir kad gyventojai turi būti kompensuojami prieš žemės nusavinimą. Turime ties tuo labai daug dirbti ir kalbame ne tik apie vietos investuotojus. Mes taip pat tikimės, kad ir e, tarptautiniai investuotojai investuos į nekilnojamo turto rinką. Yra dar vienas jau atliktas pakeitimas susijęs su tais nusavinimais, kurie nes nusavinami ne pagal 7a straipsnį. Ir teigiamas dalykas yra tas, kad nuolatinis iškeldinimas prasideda tik nustačius preliminarią kompensaciją. Taip pat numatytas privalomas e, terminų gyvendinimas e, teismo sprendimams. Taip pat įvertinome, me, įvertinome kai kuriuos kitus pakeitimus, kuriuos, kai kuriuos atsižvelgėme. vertiname tą pakeitimą, pagal kurį Um, kuris kalba apie bendrą, bendrai finansuojamus projektus. Nežinau, kiek yra iš viso su tuo klausimu susijusiu pakeitimu, bet kas buvo reikalinga, buvo padaryta. Čia tik norėčiau pridurti štai ką. Yra straipsnis, kuris padidina maksimalę uh, vertę e, nuo 5800 iki 10 tūkstančių. Tai padidinimas akivaizdus, tačiau vis dėlto yra nepakankamas. Reikėtų vertę didinti dar labiau. Prieš tai buvusiame įstatymė 4070 mes pabrėžiame kad būtina pasistengti susitarti ir kad Naujuoju įstatymu atrodo, kad mes grįžtame atgal, nes mes kritikavome prieš tai buvusio įstatymo nuostatą, bet atrodo, kad uh, buvo ji tik pabloginta. Ir atsiprašau. Uh, kad šiek tiek užtelsiu, kad tiek kalbėjau, bet norėčiau tuo ir baigti savo pasisakymą. Ačiū. Dėkuoju, dėkuoju Jums už tokį aišku pristatymą, aiškę apžvalgą žemės e, perėjimo problemos. Tai aišku labai sudėtingas klausimais ir reikia ieškoti sprendimų. Mums įdomu būtų sužinoti, ką jūs nuomonė mes galėtume padaryti, kad pagerėtų padėtis Graikijoje. Aš atsiprašau, kad pavadinau jūs ponu. Nepamačiau jūsų kortelę su pavardė. Dabar suteiksiu žodį ponui Delis, kuris atstovauja Graikijos infrastruktūros e, ministerijai. Ačiū, kad atvykote pas mus. Prašom žodis jums. Dėkuoju. Dėkuoju, kad pakvietėte mūsų ministerijos atstovus. Tikiuosi, kad mes padėsime jums. Mano problema dabar susiduria su labai rimta problema nusavinimo ir e, ką tik girdėjome kitus prelegentus. Taip tiesa, kai kurie projektai vėluoja ir tas vėlavimas e, privertė mus prarasti lėšas, o geriausiu atveju mes negalėjome pasinaudoti e, lėšomis, bet taip neturėtų būti mūsų šalyje, ypač dabar, kadangi mums reikia e, E, programų pagal bendrą finansavimą gyvendamų su Europos Sąjunga. Aš norėčiau prisistatyti, dirbu žemės nusavinimo ir e, žemės matavimų departamente, infrastruktūros ir transporto ministerijoje. Mes e, užsimame e, maždaug 50 e, procentų visų nusavinimų, kurie vyksta dėl infrastruktūros projektų įgyvendinimo. E, aš norėčiau pakalbėti apie procedūras susijusias su nusavinimu. Matote apibendrinimą mano pasisakymo. Tačiau ką tik tai aš supratau, kad jūs ir žmonės esantis aplink mane e, yra labai įsigilinę į šį klausimą. Be to atliktas yra tyrimas ir atlikta taip pat apklausa ir aš E, galbūt visko nesakysiu iš to, ką esu pasirengęs, bet svarbiausius dalykus paminėsiu. E, nuosavybė. Nuosavybė yra apsaugota Graikijoje, kaip ir bet kokioje e, kitoje valstybėje narėje. Pakankama apsauga yra numatyta, kadangi yra nuostatos konstitucijoje. Galiu pasakyti, kad net per nelyg ginama privati nuosavybė. Uh, nes išdėstytos labai e, išsamei nuostatos e, apie tai, kaip galima nusavinti turtą, o kitose valstybėse narėse mm, ne, teisės aktų prieimėjai nėra priboti tokių griežtų suvaržymų. Taigi mūsų konstitucija yra labai detali šiuo klausimu. Sakoma, kad e, mokama kompensacija, pavyzdžiui, turi e, nustatyti teismas, kad kompensacija e, turi būti mokama prieš pradedant naudotis nusavinamu turtu ir bet kuriuo atveju e, reikia, turi būti iš ankstinė nuostata dėl to, kad e, turtas, konkrečiai žemė, yra reikalinga visuomenės geroviai. Ir taip pat E, teisinė procedūra yra būtina sąlyga prieš nustatant kompensacijos e, lygmenį. Graikijoje, jeigu būtų politinė ir ekonominė situacija buvusi kitokia, e, būtų galima per kitą konstitucinę reformą peržiūrėti šį konstitucijos straipsnį apie privačią nuosavybę ir galbūt būtų galima e, tuo metu buvo atsakyti privalomo teismo sprendimo dėl kompensacijos sumos. Tai būtų labai e, rimtas žingsnis į priekį ir tai būtų mums leidę mm, e, ieškoti sprendimų per taikius susitarimus įsigijant e, nuosavybę. Pone Pociu labai E, teisingai pastebėjo, Europos šalyse draugišką susitarimą sudaro 80 procentų atvejų, o Graikijoje tik mažiau negu vienas procentas atvejų būtent tokiu keliu yra išnagrinėjimas. Graikijos e, valstybė naudoja įvairiausias priemonės, e, tarp jų yra e, nevaržomas įgymas, galima pasakyti, kad tai yra draugiškas turimas, kai abi šalis sutinka ir kita, kita priemonė yra privalomas nusavinimas kai, pavyzdžiui, e, reikalinga įsigyti žemę visuomenės labui naudojama priverstinis nusavinimas. Taip yra daugiau, daugeliu atveju ir taikomos e, dar ypatingos priemonės, tai yra rekvizavimas. Jeigu atsiranda labai e, rimtas visuomenės poreikis, pavyzdžiui, kariniams tikslams, arba jeigu reikia apsaugoti visuomenės sveikatą ar viešąją tvarką. 72 metais buvo susidarę labai daug aštrių problemų ir mes sakėme, kad rekvizavimas gali būti pritaikytas ir kitais atvejais. Pavyzdžiui, projektams, kurie E, yra kofinansuojami, atsiprašau, e, tai buvo 12 metais. Jeigu tai yra susijęs su bendrai finansuojamis lėšomis, lėšomis patenkančiomis pagal bendrai finansavimą ir su jų įsisavinimu. Mums pavyko e, rekvizavimą E, atlikti kitais tikslais negu 7 straipsnio A dalyje, kad nusakyta e, Graikijos teisininkų bendruomenė pasmerkė e, rekvizavimą, nes tai išeina už konstitucijos ribų. Tačiau mums pavyko baigti gyvendinti nemažai projektų, pasinaudoju šią galimybę ir olimpiados projektų daug buvo įgyvendinama pasitelkiant rekvizavimo procedūrą. Graikijos vyriausybė dabar jau išbraukė e, šią galimybę iš darbo tvarkės ir tai buvo teisinga, kadangi nebėra tokių ypatingų priemonių, jos nenaudojamos ilgą laiką ir ta priemonė dabar yra pakeista kita. Septintas straipsnis ir jo A dalis laikinas, laikina panauda žemės, tai reiškia, kad su išmokama e, dalis kompensacijos iš anksto savininkui ir galima jau žemę naudoti. Tokiu būdu išlošiame laiko ir sutrumpinamos procedūros. Nuo 22 mėnesių paprastai tiek trunka e, visa nusavinimo procedūra, kadangi e, reikia atlikti e, topografinius e, matavimus e, vis, iki visiškai perinant turtą, taigi tas laikinas okupavimas, laikinas naudojimasis žeme iki 15 mėnesių, nuo 22 sutrumpina laikotarpį, bent jau dėl trukmės mes išlošėme 7, 7 mėnesius. baigėsi bandomasis laikotarpis, e, vienas koncesijų proces, e, projektas buvo gyvendas pradžioje šių metų ir mums pavyko e, laikinai naudotis žemę, pasinaudoti tokią galimybę ir tokiu būdu projektas įgyventas per 15 priemonių. Tai yra laikinos priemonės, tačiau tuo pačiu atsiranda ir neigiamių pasiekmių. Kalbu apie piliečius, apie savininkus. Pone Pociu visai teisingai pastebėjo kai kurios dalykus. Kompensacijos dalis, kurią valstybė išmoka kaip avansą, tam, kad galėtų iš anksto laik, naudotis žemę, tačiau uh, E, tuo metu, kai yra jau naudojamas į žemę, savininkas negali dar naudotis tomis lėšomis, nes e, reikia vėl kreiptis į teismą, kad jie būtų pripažinti kaip naudos gavėjai. Ir tas procesas užtrunka 6-8 mėnesius, net iki metų. Ir nors dalis kompensacijos yra, pavyzdžiui, įmokėta į Graikijos hipotekos fondą, e, savininkas negali tų lėšų pasimti, nebent e, teismas pripažintų tą žmogų naudos gavėjų. Taigi yra didelių problemų, rimtų problemų. Uh, reikia galvoti, kaip tas problemas spręsti. Ir tai, aišku, trunka ilgai laiko ir nemažai kainuoja. Dėl laiko, dėl trukmės, manau, kad taikant skubės priemonės e, galima stabilizuoti trukmę e, pen, apsiribuojant 15 mėnesių, mano nuomonė, tai yra neblogai, nes 15 mėnesių yra nepernelyg ilgas projekto gyvavimo laikotarpis, mums tai kaip ir tiktų, tačiau dėl sąnaudų tai yra kur kas sudėtingiau, mes ne, galim, ne viską galime sukontroliuoti ir kaip sakė anksčiau kalbėję prelegentai. Mums trūksta žemės panaudos plano Graikijoje, kuris mus leistų žemę nepriklausančią miestams įvertinti ir nustatyti realią vertę. Ir tai, kad neturime e, nacionalinio kadastro neigiamo poveikio turi. Dar galima pasakyti, kad Mokesčių tarnybos e, naudoja fiskalinę vertę, administracinę fiskalinę e, vertę, pagal tai yra nustatomi mokesčiai žemė, bet tai kelia labai daug e, painiavos teismams ir piliečiams, savininkams – Taip pat tai jokių būdų neatspindi realios atitinkamos, že, atitinkamos žemės ploto vertės. Mes esame įdėgia tam tikrus dalykus. Mes įdėgėme daug naujovių ir tuo pačiu ėmėmės pozityvių žingsnių. Vienas iš pavyzdžių e, - žemė vertinama sertifikuotų vertintojų. Tai yra kur kas geriau, nes praeitie tą darydavo valstybės tarnautojai kartu su privačiais ekspertais. Ir jie e, ne visuomet laikėsi e, moksliškai pagristų standartų. Ir tai reiškia, kad, pavyzdžiui, teisėjai e, kurie turėjo, teisė e, turėdavo nustatyti e, vertę žemės pagal fiskalinę e, vertę ar vertito nustatytą vertę, kuri buvo nepagrįsta jokiais rimtais kriterijais. Ir galiausiai būdavo atsidavo taip, kad teisėjų nuožiūra būdavo nustatoma žemės vertė ir uh, E, tai nebūdavo naudinga valstybei, kadangi ne į visus e, argumentus būdavo deramai atsižvelgiama. Ir kitas svarbus klausimas, į kurį mums reikėtų pasižiūrėti, kalbu apie mūsų Graikijos administraciją. Tai yra būtinybę pagerinti e, mūsų paslaugų valdymo kokybę. Turiu galvoje tų, kurios susijusios su žemės nusavinimu. Kiekviena struktūra įgyventinanti projektus ar valdanti projektus užsima nusavinimu. Ir Graikijoje yra daugiau negu 500 tokių struktūrų, tai įsivaizduokite, ką tai reiškia. E, labai nesunku pagerinti darbuotojų kvalifikaciją ministerijose ar kitose centrinėse tarnybose, bet netaip lengva dirbti regionuose bei savivaldybėse ar dar mažesniuose administraciniuose vienetuose, kur darbuotojų šiaip trūksta. Aš turiu daug patirties ir e, suprantu, kokie, kaip svarbu yra užtikrinti pajėgumus valdymo. Tai gali staupyti e, lėšų ir laiko, kadangi tam, kad institucinės e, struktūros pagerimas nėra šiaip e, vienas vienintelis sprendimas. Mes daug ką galėjome padaryti, mes e, galėjome sutrumpinti terminus – Ir vis tik tai pasiekėme etapą, kai ne visuomet užtikriname galimybę į teisingą teismą žmonėms. Mes kartais pažeidžiame teisę į nuosavybę. Man atrodo, reikėtų tuos dalykus pagerinti ir reikėtų pagerinti valdymo pajėgumus įvairių struktūrų, kurios užsijima nusavinimu. Tai galėtų būti kokybiškai galėtų reikšti kokybiškesnį darbą, mažesnės sąnaudas, trumpesnius terminus. Mes bendradarbiavome visą laiką su finansų ministerija, kadangi joje taip pat yra atitinkamos atsakingos tarnybos. Ir jos e, kompetentingos spręsti tam tikrus klausimus susijusius su nusavinimu žemės. Ir mes taip pat turime pasinaudoti visomis galimybėmis. Panaudoti visas galimybės e, reformuoti nusavinimo teisės aktus. Ir mes turime turėti galimybės e, valdymo lygmenių įsikišti imtis veiksmų ir užtikrinti, kad e, tos tarnybos, kurios užsima nusavinimu, galėtų dirbti deramai ir kad visos institucijos atliktų savo darbą ir kad būtų gera stebėsienos kontrolės sistema ir kad teisės aktai numatytų tam tikras aiškės prievolės. Ir mes šiaip e, kiekvieną dieną darome viską, kad pagerintume savo darbą, kad projektai būtų geriau įgyvendinami, įgyvendinami laiku, kad nebūtų vėluojama dėl žemės nusavinimo e, ir atitinkamų su tuo susijusių problemų. Dėkuoju. Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Haben Sie einen Überblick, wie Ačiū Jums už Jūsų nuomonę. Kiek e, Graikijoje projektų, kurie yra finansuojami ES e, lėšomis, susiduria su e, nusavinimo, turto nusavinimo problemomis. Ar turite tokią informaciją? Nemažai projektų. Infrastruktūros ministerija yra atsakinga tik tai už dalį kofinansuojamų programų. Ir dažniausiai kalba eina apie transporto projektus. Aš laikausi nuomonės, kad e, vėluojama įgyvendinti apie 50 procentų projektų. Arba kitaip tariant, 50 procentų projektų vėluojami įgyvendinti dėl e, turto nusavinimo problemų. Vėlavimo terminai e, įvairuoja, tačiau galiu pasakyti, kad dėl nusavinimo problemų 50 e, procentų projektų vėluojama įgyvendinti. Ačiū už tokią labai aiškę informaciją yra vienas kalbėtojas, kuris dar pateiks prezentaciją, ponas Psafas iš Graikijos ekonomikos vystimosi ir turizmo ministerijos. Mes pak, buvome pakvietę kalbėtoje ir iš finansų ministerijos. E, kvietimas kaip ir buvo priimtas, tačiau vėliau e, e, kalbėtojas netvyko. Taigi dabar žodis ponui Andrijas Psafas. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už tai, kad organizavote seminarą tai ir mus pakvietėte, kad mes galime pristatyti Jums e, nusavimo e, klausimą kalbėsiu apie e, nusavinto turto savininkus ir prisistatysiu e, jums vieną e, studiją susijusią su e, greitkeliais e, Graikijoje. Turiu pasakyti, kad dirbu konsultantu struktūrinių fondų e, generaliniam sekretoriatui. Aš esu e, civilinės inžinierijos specialistas, e, dirbu kaip turto vertintojas ir esu žemės verties ekspertas ir nuo 2007 iki 2013 metų e, dirbau kaip e, turto nusavinimo e, ekspertas įgyvendinant vieną e, greitkelių projektą e, Graikijoje. Taip pat vėliau e, dirbau ir su Transadrijos e, projektu, kuris yra vienas iš didžiausių energetikos e, projektų įgyvendinamų mūsų šalyje. Pradėkime nuo apibrieščių. E, priverstinis e, nusavinimas. Tai yra priemonė, kuri leidžia privaloma tvarka nusavinti turtą viešo intereso vardan. E, kadangi E, šio proceso metu e, nuosavybės teisės yra atimamos pagal e, vakarų filosofiją, tai yra pateisinama tik tai viešojo intereso vardan. Pagal Graikijos konstituciją yra sakoma, kad niekas negali netekti savo turto, nebent esant viešam interesui ir E, tik tą interesą įrodžius bei už, jį, e, už prarastą turtą kompensavus. E, žmogaus teisų apsaugos konvencijos pirmasis protokolas rašo, kad niekas negali netekti savo turto, nebent viešo intereso vardan ir esant tam tikroms sąlygoms, kurios yra numatytos įstatymų bei tarptautinės teisės vadovaujantis E, bendraisiais principais. Kalbant apie kompensaciją, kom, e, pilna kompensacija turi padengti žalą padarytą e, turtui. Pilna kompensacija e, yra paremta realia verte e, nusavinto turto ir kartais E, tikroji vertė yra prilyginama e, rinkos vertei. Pilna e, kompensacija neapsiriboja tik tai turto pačia verte, bet ir galima žala, kuri padaryta turtui nusavinant. Dabar kalbant apie pilnos kompensacijos sudėtinės dalis, tai būtų e, turto vertė, likusio turto e, vertė, likutinė vertė, e, perkelimo išlaidos ir teismo išlaidos. Turiu pasakyti, kad egzistuoja ir keli pilnos kompensacijos elementai, kurie yra susiję su E, sumomis, kurias, sakykime, e, turi būti e, sumokėtos asmeniui įsigyjančiam praradus turtą naują žemę. Ir tai taip pat būtų galima priskirti pagal greikius įstatymus tai pilnai kompensacijai. Kai yra nustatoma turto vertė, vadovaujamasi rinkos verte, Taigi rinkos vertės apibrėžimas tai yra e, turto vertė e, tam tikrą dieną, kai e, pirkėjas ir pardavėjas e, sutar, sutarė apsikeisti, e, sakykime, sudaryti apsikeitimo sandorį ir darė tai e, turėdami e, visą reikiamą informaciją ir laisvą valią. Vertė yra nustatoma tam tikrą dieną pagal didžiausią e, tuo metu galiojančią turto vertę. Kalbant apie Graikijos situaciją, e, mes e, nustatant turto vertę vadovaujamis dviems teisės aktais, kurie yra taikomi E, sakykime, vertintojams ir taip pat atitinkamais ministrų e, finansų ministerijos dekretais. 2013 metais e, buvo patvirtintas teisės aktas dėl nepriklausomų vertintojų. Nepriklausomais vertintojais galėjo tapti nepriklausomi specialistai, daugiausiai profesionalai, taip pat ir prisiekusiųjų vertintųjų institucijos darbuotojai. Jie turėjo vadovautis įvairiais nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais. Kalbant apie e, prisiekusiųjų vertintojų instituciją, e, ji nusta, jų e, paslaugų įkainius nustatė finansų ministerija, tačiau ši institucija nustojo egzistuoti 13 metais. Tais pačiais metais bu, atsirado nepriklausomi vertintojai teisės aktų 4152. E, šie asmenys turėjo vadovautis europiniais vertinimo standartais ir e, tarptautiniais vertinimo standartais ir priklausyti e, Tegova, Ritz arba Stera Regist. E, E, buvo panaikinti fiksuoti vertinimo mokesčiai, e, buvo sukurta disciplininė e, valdyba ir dabar sertifikuotų vertintojų registre yra įrašyti šiam momentui 412 fizinių asmenų ir 41 juridinis asmuo sertifikuotų vertintojų registras e, yra naudojamas, kai yra sudaromos naujų greitkelių tiesimo koncesijos, koncesijos, kai yra įgyveninami kiti didelio ekonominio intereso projektai. Ir kai, sakykime, e, yra nus, e, nusavinamas turtas, kreipiamosi į E, sertifikuotą vertintoją, kad būtų parengta e, turto vertės ataskaita. Dabar aš norėčiau pereiti prie naujų greitkelių Graikijoje e, projektų, nes jie yra labai aktualūs. Jų metu juos įgyvenant buvo susidurta su vėlavimais, tačiau Taip pat buvo taikytos naujos vertės e, nustatymo e, metodikos. 2007 metais buvo pasirašytos e, penkios koncesijos sutartys dėl greitkelių, kurių metu reik, teisių į turtą neteko apie 80 tūkstančių žemės savininkų. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie patį nusavinimo e, procesą ir dėl ko tik po devinių metų, e, sakykime, netgi praėjus devyniems metams nuo koncesijos e, sudarimų, projektai nebuvo baigti. Taigi, iš viso Yra skaičiuojama, kad e, nuo e, koncesijos sutarties sudarimo per 12 mėnesių turėtų būti perdota e, žemė panaudojimui. Tačiau pagal įprastinį procesą viskas trunka 22 mėnesius. Taigi, matote, 12 mėnesių laikotarpis tikrai negalėjo būti pasiektas. Dėl to atsirado ir vėlavimo. Vėlavimai atsirado todėl, kad E, buvo vėluojama e, su kredito panaudojimu, e, trūko žmogiškųjų išteklių, taip pat siekiant užtikrinti projektų įgyvendinimo saugumą, taip pat kilo ir kitų problemų susijusių su pačia Graikijos valdžia. Iš kitos pusės, kalbant apie e, problemas ir kompensavimo procesą, e, mes e, patvirtinome teisės aktus. Vienas iš jų yra 3555, kuriais siekiame vadovautis europiniais ir tarptautiniais standartais. E, pagal minėtą teisės aktą, e, būtent vertint, prisiekusių įvertintojų tarnyba buvo atsakinga už nusavintos e, nuosavybės vertės nustatymą. Ir pirmą kartą buvo atliktas toks labai didelio masto vertinimo procesas, buvo sukurta e, duomenų e, bazė, viena duomenų bazė e, taikoma ir žemiai, ir priedams, ir statiniams. Ir kalbant apie teismo sprendimus, 70 procentų teismo sprendimų patvirtinto prisiekusių vertintojų nurodytą vertę. Kai 2013 metais buvo panaikinta BSV e, registre e, registruoti e, sertifikuoti vertintojai tapo atsakingi už nusavinto turto vertės nustatymą. Dabar kalbant apie greitkelių projektus, vėlavimai dėl e, įgyvendinant šios projektus atsirado dėl pačio nusavinimo e, proceso. Taip pat ir dėl to, kad pradinis projektas buvo ne vieną kartą keičiamas, e, trūko ir galutinio, sakykime, greitkelių tiesimo įvertinimo. Tad reikėjo skubiai pritaikyti taip vadinamą olimpinį, olimpinį įstatymą. Mes patobuliname teisės aktus susijusius su kompensavimu. E, europiniai vertinimų standartai, tarptautiniai vertinimų standartai yra taikomi nustatant kompensaciją, kai yra sudaromos koncesijos dėl naujų, te, dėl naujų kelių, e, kofinansavimo projektams ir projektams, kurie pasižymi dideliu ekonominiu interesu. E, taip pat nustatyta, kad teisėjai, jeigu priema sprendimą e, ženkliai e, besiskirianti nuo to, sakykime, kokią vertę siūlė nustatyti vertėjas, turi savo sprendimą pagrysti. Toliau kiti e, pasiūlymai mm, kuriuos mes e, pateikėme. Manome, kad e, turto nusavinimas galėtų būti geriau planuojamas. Turėtų būti numatyti teisės aktai, kaip, sakykime, būtų galima neteisminiu, savanorišku būdu įsigyti arba nusavinti turtą. Taip pat reikėtų geriau e, koordinuoti vairių tarnybų e, darbą. E, dar norėčiau pabaigai pasakyti, kad Daugelis, daugelis Graikijoje projektų e, turinčių e, didelę ekonominę vertę buvo įgyvendinti. Ir e, tai rodo, kad e, daugeliu atveju buvo pasimokyta iš klaidų ir m, problemos, kurios yra susijusios su turto nusavinimu, nepasikartos. Dėkoju. Noriu jūsų paklausti, Kiek projektų yra jūsų kompetencijoje? Kiek projektų dėl ati, per ilgo proceso įstrigo? Yra, turime problemų, bet tikimės, kad problemas išspręsime laiku. Tikimės jas įveikti taikydami skubėje olimpinę procedūrą. Kalbame apie 4 milijardus tokią sumą. Taigi mes turime tą skubųjį olimpinį procesą ir mes tikimės, kad per artimiausius keletą mėnesių tos problemos bus išspręstos. Nežinau, ar žinote, bet mes esame įsipareigoję komisijai ir fondams baigti tas penkis greitkelių projektus iki 17 metų kovo pabaigos. Taigi turime 10 mėnesių, jeigu projektai nebus baigti laiku, mes labai didelę sumą pinigų turėsime gražinti atgal ES institucijoms. Dėkoju, taip, teisingai. Taip, 17 metų kovas. Ar tikrai manote, kad jums pavyks? Taip, esu tikras. Džiaugiuosi tai girdėdama, sako pirmininkė. Dėkoju. Jums ačiū už pranešimą. Kitas klausimas, kas toliau? Dabar galime užduoti klausimų trims specialistams iš Graikijos – Buvo pateikta nemažai pavyzdžių iš Graikijos ir nemažai konkrečių infrastruktūros pavyzdžių galima net pavydėti, kad tiek daug projektų yra vykdoma. Ir labai gaila, kad jų dalis yra atidėliojama. Taip pat galime kalbėti apie būtiną konstitucinį e, klausimą Tai jeigu kalbame apie vienokį ir kitokį pakeitimą, visuomet yra kažkokia tai suinteresuota pusė. Ar tikrai būtina keisti konstituciją, ar tikrai to reikia, mes turime teisės specialistų. Galbūt galite pakomentuoti, ar tikrai būtina keisti konstituciją. Ir kaip tikitės tai atlikti, jei tai būtina. Pradėkime nuo jūsų ir tuomet atsakinėkite paeiliui. Ir komisijai taip pat turėjau klausimą. Bet iš pradžių atsakykite į pirmąjį mano klausimą. Prašom. Pirmiausia, manau, kad nereikia um, konstitucinio pakeitimo susijusio su nuosavybės teisės nusavinimu. Galbūt reikėtų kalbėti apie olimpinio principo platesnį taikymą. Noriu jūsų paklausti prieš atsakydamas. Kai kalbate apie konstitucijos pakeitimą dėl asmens teisės į turtą. Šiuo e, klausimu mes nesame numatę jokių pakeitimų konstitucijoje daryti. Aš minėjau Graikijos konstituciją, nes konstitucijoje yra nuostata, kuri sako, kad kompensaciją turi nustatyti teismas. Ir tokia būtų mano asmeninė nuomonė, nes aš tikrai manau ir uh, tam reikėtų labai rimto politinio sprendimo, reikėtų stiprios politinės valios. Bet jeigu norėtumėme keisti šią konstitucijos nuostatą, tuomet mes užtikrintumėme, kad nebereikėtų tos procedūros kreiptis į teismą, norint nustatyti konkrečią kompensaciją. Galima būtų tą daryti, bet tai neturėtų būti iš ankstinis reikalavimas numatytas Konstitucijoje. Kol kas tokio plano šalyje nėra, niekas Konstitucijos keisti nesiruošia, bet toks buvo mano tiesiog asmeninis pamastymas. noriu pridurti, kad teisė į nuosavybę Graikijoje yra labai jautrus klausimas. Jis yra labai glaudžiai susijęs su politinė ir socialinė padėtimi šalyje. Pirmininkė, jūs labai teisingai pastebėjote, kad nuo šiol mes galėtumėme toliau dirbti, kad tobulintumėme egzistuojančias procedūras. Ir aš tikiu, kad yra tam tikrų um, valdymo trūkumų, kuriuos reikėtų spręsti. Yra labai daug uh, įgyvendinimo, uh, įstatymų vykdymo institucijų ir susijusių su didelių uh, projektų įgyvendinimu. Ir ne tik jos uh, dalyvauja įgyvendinant didelius projektus. Reikėtų laikytis to holistinio požiūrio, kalbant apie didelių projektų įgyvendinimą. Ir galbūt tuo met mes galėtumėme padėti iš esmės pagerinti. Taigi aš norėčiau pabrėžti tą valdymo netobulumą. Galbūt Europos komisija ir jūsų komitetas galėtų mums padėti ir aš tikrai laimi, būčiau laimingas ir džiaugčiausi turėdamas galimybę su jumis šią temą plačiau aptarti. Daugiausia turiu omenyje techninius dalykus. Dėkoju. Aš paminėjau rekomendacijų sąrašą savo kalboje ir negaliu pasakyti, kuris, e, kuri rekomendacija būtų svarbesnė už kitą, nes visos jos yra labai svarbios, užtikrinti visuomenės pasitikėjimą. Ir tik tokiu būdu bus galima pritraukti naujų investicijų į šalį. Ir kalbu ne tik apie investicijas į nekilnojimą turtą, kalbu apie investicijas į bankų sektorių. Negalima pirmyn atgal stumdyti nuo savęs šio klausimo sprendimą. Kalbant apie teisminės procedūras, galiu pasakyti, kad taip, teismas turi patvirtinti kompensacijos dydį, kurį nustato uh, nepriklausomi vertintojai. Ir tokia procedūra būtų daug paprastesnė negu ta, kuri yra dabar, kai patys teisėjai turi tą sumą ar tą vertę nustatyti. Tai būtų tikrai labai didelis paskatinimas pačiai rinkai, padidintų skaidrumą. Ir šioje srityje šalis tikrai labai atsilikusi. Κατά την άποψή μου, εντάξει, είναι προφανώς ότι υπήρχαν δεκάδες προβλήματα. Mano nuomonė, turėjome daugybę problemų, kurios dabar jau kaip ir sprendžiamas. Taip pat e, mes paskaič... kompensacijų skaičiavimas irgi pagerėjo. Mūsų nuomonė dabar valstybė turėtų nebekurti problemų nuosavybės savininkams ir pademonstruoti drąsą ir rinktis e, draugiškus sprendimus įgyvendant projektus. Mano nuomonė, draugiškas susitarimas e, ir skaidri procedūra iš ankstinė galėtų būti pats geriausias kelias e, gyvenant didžiąją daugumą projektų ir būtų galima užtikrinti, kad ginamos yra nuosavybės teisės, kad trukmė nepernelik ilga, o jeigu yra problema, aišku, galima kreiptis į teismą. E, ir man regis, kad mes turėtume nebe tiek pasikliauti teismų sistemą, teismais, teisėjais, advokatais, advokatais Reikia galvoti e, apie tai, kad reali vertė yra rinkos vertė ir kad valstybė nebando apmulkinti niekieno, kad e, sistema yra sąžininga. Manau, kad piliečiai tai supranta, ekspertai e, turi paskaičiuoti kompensaciją sąžininkai ir tada nebereikės eiti į teismą, nes kompensacijos bus išmokos greičiau negu per dviejus, trejus metus, o tai savaime sukelia kitų vilkinimų ir visą grandinę neigiamų įvykių. Aš manau, kad reikia kaip galima daugiau pasikliauti savanorišką procedūrą, kaip kad yra kitose valstybėse narėse. Dėkoju. Aš nesu tikra, ar taip yra visose valstybėse narėse. Visas teisinės sistemos turbūt e, turi nagrinėti panašius dalykus, tačiau Graikijos problema yra galbūt labai plataus masto. Manau, kad klausimas dabar yra toks. Graikijos yra prašoma tą padaryti, bet ne visi tą savo norų daro. Kaip Jūs manote, kiek galima tikėtis sėkmės? E, jūs sakot, minėjote kitas šalis, kaip, kaip e, galime tikėtis sėkmės? Graikijoje, Vokietijoje yra nustatyta procedūra, tačiau kyla ginčių. Tarpininkavimo sistema veikia ir dėl to ne visi turi eiti į teismą. Aš nežinau, kodėl nėra Graikijoje taip, kodėl nepavyksta to įgyvendinti. Yra įvairių teisinių problemų visur, tačiau aš neįsivaizduoju, kodėl žmonės nesupranta, kad tai riboja viską. Ir taip pat tai neužtikrina teisinio aiškumo. Ar žmonės e, nenori, nesupranta, ar, ar priešinasi tokiai naujai sistemai? Jeigu mes nuvyktume į Graikiją po dviejų ar trijų metų ir pasižiūrėtume, e, tikimės, kad jau kažkas e, bus padaryta ir, ir mes norėtume patik padėti, gal jūs mums galite pasakyti, kaip aš žinau, kad klausimas ganėtinai filosofinis. Aš nesakyčiau, kad tai filosofinis klausimas labai e, praktinis ir pakartosiu tai, ką sakiau. Pastaraisiais metais tai buvo labai daug vilkinimo, ypač gyvenant penkis didelius kelių tiesimo projektus, e, kurie gavo daugiausiai finansavimo. Mes turėjome teisinės priemonės, nebuvo taip, kad jų nėra ir mes panaudojame jas. Tos priemonės buvo e, patvirtintos E, likusiems metam, trejiems metams iki olimpinių žaidinių terminai spaudė. Ir mano nuomonė, kai kas buvo pasireiškia labai negatyviai būtent tai, kad tos priemonės nebuvo įgyvendintos. Jos egzistavo, bet niekas jomis nesinaudojo. Ir jeigu tos priemonės kartais ribojasi su apsaugos nusavybės teisėmis, jau pasiekia ribas, kartais juokaudami žmonės sakydavo, kad tai yra panašu į sovietų konstituciją. Reikia valios kažką daryti. Jeigu pradedamas projektas ir paskui uh, sakoma, noriu pradėti kažką statyti po metų. Jeigu tai labai svarbu šalies ekonomikai, tai rasi būdą ir gyvendinsi visas būtinas priemonės, kad būtų galima e, nusavinti žemę ir ją suteikti statybos bendroviai. Ar reikia tas teisinės priemonės pagerinti? Galbūt e, tai yra kitos diskusijos e, tema. Galbūt teisininkai turėtų padiskutuoti apie tai. Jeigu nori gyventi projektą ir tam reikia žemės, tai tą žemę reikia įsigyti. Bet mes turime teisinių priemonių, bet niekada jos nebuvo panaudotos. Taip, yra galimybių pagerinti m, mm, padėtį. Ir sakiau jau anksčiau, nežinau, ar Graikijos valstybė bus tokia dosni ir bandys e, kurti e, sistemą e, susitarimų neteismo keliu Galbūt jūs galėtumėte padaryti spaudimo šioje srityje, e, sukuriant teisinį aiškumą, kad nereikėtų kas kad kreiptis į teismą. Galima palyginti šį situaciją tarp Graikijos ir Vokietijos. Aš turiu pasakyti, kad Vokietijoje visuomenė pasitikė valstybę. Ir tą rodo valstybės naudojamos priemonės. Valstybės sako, mes užtikrinsime sąžininką vertinimą, sąžininkas diskusijas ir mes norime e, susitarti. Mes nenorime, kad žmonės nebeturėtų žemės ir mes gyvendame tam tikrus projektus žemės teisų sustiprinimo srityje. Bendradarbiaujama su visuomenė, rengiami klausimai, svarstymai kad e, nebūtų taip, jog žmonės nebeturi žemės. E, tai yra labai svarbu ir tam reikia administracinių gebėjimų stipresnių. Mes turime dirbti šioje srityje ir tokioje situacijoje, e, kaip kad yra Graikija, patvirtinamas įstatymas, tada numatomi terminai, paskui reikia kito įstatymo, kuris verstų laikytis į terminų. Ir neleidžiama vilkinti, tai ką aš jums galiu daugiau pasakyti? Tikrai tokia beprotiška sudaro situacija. Vienas įstatymas nustato terminus, kitas kad, sako, kad negalima tų terminų keisti. Reikia ryšto, bendradarbiavimo, reikia atkurti visuomenės pasitikėjimą. Uh, ir manau, kad kol kas dar ne viskas juda tą linkme, kurią norėtume ir tai kelia daug baimės. Prašom. Pone Dėlis. Aš manau, kad tam, kad galėtume užsitikrinti geresnį bendradarbiavimą su nuosavybės savininkais. E, tam, kad galėtume geresnės procedūras įgyvendinti draugiškai sutartį, mums reikia, kad komercinė rinkos vertė būtų e, naudojama pirmiausiai, o ne fiskalinė vertė. Dabar finansų ministerija jau ėmėsi tam tikrų žingsnių šią linkme ir buvo uh, duoti tam tikri pažadai, būtent, kad artimiausioje ateityje bus sukurta sistema patikima, kur leis e, nuosavybę vertinti rinkos vertę. Tai yra naujas dalykas, bet ir tam prireiks laiko. Mm, laiko, kad e, tos naujos sistemos e, užsitikrintų pasitikėjimą Taip pat kitas dalykas yra e, finansų krize e, prisidėjo prie e, turto nuvertėjimo ir tai yra rimta kliūtis bandant nustatyti komercinę turto vertę. Dar yra kitų problemų. Ko reikia dar draugiškam susitarimui? Reikia, kad dirbtų uh, sertifikuoti vertintojai, ekspertai, kuriais taip pat būtų pasitikima ir kurie e, būtų dirbę rinkoje ir turėtų atitinkamą reputaciją. E, jūs tikriausiai žinote, kad iki 2010 metų veikė tam tikra grupė matininkų, labai patyrusių, bet e, žmonės nežinojo, kad jie egzistuoja, kadangi e, jų veikla nebuvo labai e, plati ir visuomenė žinoma. Po 2012 metų 400 asmenų ir 50 bendrovių atsirado registre vertintojų. Bet jie turi įgyti patirties. Ir reikia, kad jie išsikovotų autoritetą Graikijos rinkoje. Tik tai tada jais bus pasitikima, kai jie vertins turtą nusavinimo atveju ir tik tai tada jie galės e, bendradarbiauti visiškai su žemės savininkais. Bet tai yra vienas dalykas, mums taip pat reikia erdvinio e, miestų planavimo, e, e, kadastrinių tam tikrų dalykų. Rengiami žemės panaudos planai dabar didelėms Graikijos savivaldybėms. Mes tikimės, kad per ateinančius penkerius metus mums pavyks susikurti, užsitikrinti saugesnės priemonės tam, kad būtų galima E, nusavinimą valdyti geriau ir bendradarbiauti kur kas veiksmingiau su atitinkamos nusavybės savininkais, kad nereikės mums naudoti skubių priemonių. Kartais tai yra neteisinga ir dėl to kyla socialinių problemų. Tai buvo dar viena sritis, kur galbūt jūs galėtumėte mums padėti. Mes jau tarpusavį esame apie tai kalbėję. Turiu galvoje licencijavimą ir nusavinimą. Tai turėtų veikti autonomiškai ir tai neturėtų e, visiškai nieko bendro turėti su konkrečiu projektu pirmiausia, e, reikia išduoti licenciją arba leidimą, tai yra archeologiniai leidimai, kurie yra būtini, reikia užtikrinti, kad e, veiktų tam tikras tinklas. Tai yra pirmasis etapas prieš e, suteikiant e, teisės įgyvendinti projektą kažkam net prieš skelbiant konkursą. Ir kai jau leidimai visi suteikti, kai žemė yra paimta valstybės žinion, nuosavybėn, tada galėtų vykti kiti etapai. Ir e, tuo metu nebūtų problemų dėl projektuose numatytų terminų. Tiek norėjau pasakyti. Dėkui. Dėkoju. E, Ponės Liutis, ponė Reno, ar norėtumėte dar pakomentuoti, ką mes galime konkrečiai padaryti, kaip jums atrodo? Manau, kad profesorė Pocių e, akcentavo patį svarbiausią dalyką, dėl ko kilo problemų, kurias iki šiol sprendžiame. Tai yra pasitikėjimo ir skaidrumo dalykai. Jeigu piliečiai nepasitikė nusavinimo procedūra ir jeigu jie nepasitikė e, skaidrumu proceso, kurio metu nustatoma kaina, tai piliečiai ir toliau kreipsis į teismą. Tai yra neišvengiama. Taigi, jeigu norime padėti Graikijai šioje situacijoje, Mes e, turime pirmiausiai suteikti visas techninės priemonės, techninės galimybės užtikrinti žemės registro funkcionavimą ir kitokius dalykus būtinus. Būtinus tam, kad nuosaibės kainos būtų skaidrios visiems įmanomis vartotojams, bet ypač e, žemės e, nusavinimo atveju, kad žmonės žinotų, jog valstybė jiems kompensuoja uh, E, teisinga suma. Tai yra pagrindinė viena iš pagrindinių teisių. E, galima taip pat, mano nuomonė, e, sakyti, kad reikia toliau plėtoti sistemą, dabartinius mechanizmus, pasi, pagal kurią veiktų nepriklausomi vertintojai. Jų atsiradimas, lyginant su ankstesnė situacija, yra didžiulis žingsnis į priekį ir aš manau, kad mes galime sustiprinti dar labiau pasitikėjimą tais nepriklausomais vertintojais, reikalaudami E, kad būtų taikomas tam tikros jų sertifikavimo procedūros, kad jį, užtikrinant, kad jie neįsivėlė jokį interesų konfliktą dėl kokio nors turto, kad jie sąžininkai vertins kainas ir kad veiks panašus mechanizmai. Galima kalbėti apie tuos dalykus, kalbėjome su Graikijos administracija apie tai. Man atrodo, kad tai būtų e, kryptis, kuriomis turėtume mes dirbti toliau. Taigi tiek. Galiu pasakyti, jog visiškai pritariu e, kolegai. Manau, kad e, žemės ar nusaibės savininkas turi suprasti, kad valstybė paims iš jo žemę e, spartaus skubaus proceso uh, E, metu, kad nebus nukrypsima. Ir jeigu žmonės pasitikės valstybę, kad ji nustatys sąžininką teisingą kainą ir kad nebus e, kokiu nors spragų sistemoje, tuomet žmonės nebeturės kreiptis į teismą, jie susitars su atitinka e, bendrovė, kuri atsakinga už statybas ar projektų vykdymą kaip kad yra mano šalyje, jūsų šalyje, Ir aš manau taip pat, kad jeigu klausėte, ką komisija daro, manau, kad kolektyvinis darbas Graikijos komisijos ekspertų e, dabar užtikrino procesą, kuris jau yra geresnis, bent jau dabartinėje trumpalaikėje perspektyvoje. Ir pasirašytas tarpusavio supratimo memora, memorandumas dėl uh, korekcinių veiksmų žemės nusavinimo procedūrai ir reikia dabar spręsti pagrindinės esminės problemas. E, taip pat e, reikia derinti tai su kova su sukčiavimu naudojant ES lėšas. Šiuo metu Graikijos vyriausybė e, imasi veiksmų ir žemės nusavinimo sityje, monitoringas stebėsienas tęsiasi. Te, per ateinančius metus bus dirbama toliau ir mes tikimės, tikimės kad procesas e, nuo visam laikui, ne tik trumpalaikiai perspektyvai, pagerins padėtį. Dėkuoju. Dėkuoju už e, jūsų pastabas, už pasikeitimą nuomonėmis. Tikrai e, tai labai įdomu ir mums labai svarbu suvokti, kokios yra rimtos problemos. E, prisimenant tai, ką mes e, matėme Graikijoje, linkiu Jums sėkmės, mes esame labai patenkinti, kad Jūs atvykote, kai kas atvyko iš labai toli, bet mums tikrai buvo labai svarbu e, pakalbėti su Jumis. Dabar e, periname prie antrosios mūsų posėdžio dalies - audito rūmų specialioji ataskaita susijusi su techninės pagalbos Graikijai teikimo rezultatais. Norėčiau pasveikinti pranešėją poną Torerį ir Tome Mugurusą auditorumų narį. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. E, gerbiami parlamento biudžeto kontrolės komiteto nariai. Norėčiau padėkoti komiteto nariams už galimybę pristatyti e, audito rezultatus audito, kuris e, buvo e, atliktas. E, norėčiau padėkoti poniai, ponui Törer už parengtą darbinį dokumentą. Darbinėme dokumente puikiai ir teisingai atspindėta audito rūmų ataskaita ir tai yra puikus pagrindas diskusijoms. Šiandien pristatoma ataskaita yra pirmoji skirta Graikijos kriziai. Audito metu mes tikrinome Graikijai suteiktą techninę pagalbą, koordinuojant komisijai, konkre konkrečiai taip vadinamai darbo grupiai Graikijos klausimų TFGR. Šiuo metu mes atliekame dar vieną auditą susijusi su e, Graikijos krize. E, Ir šio audito metu bus e, tikrinama ES finansinės pagalbos programa, o e, audito rezultatai bus paviešinti kitų metų pradžioje. Dabar perkime prie šiandien aptariamos ataskaitos. Ataskaita e, skirta labai aktualiam klausimui. Tai yra paramai įgyvendinamoms reformoms, kuri teikiama pagal Graikijai skirtą finansinės paramos programą. Parama suteikė komisijai e, Graikijos institucijų prašymų. Kad parama būtų suteikta, komisija sukūrė darbo grupę Graikijos klausimų, kuri dirbo per biurus Briuselėje ir Atenuose. Nuo 2015 m. vasario mėnesio darbo grupėje dirbo 65 darbuotojai. Mes vertinome, ar techninė pagalba Graikijai buvo tinkamai administruojama ir ar ji e, teigiamai prisidėjo prie reformų. Gerbiami nariai, konkrečiai e, mes mūsų e, dėmesį sutelkėme į tris dalykus. Visų pirma, kalbant apie įsteigtą darbo grupę, mums aktualūs buvo organizaciniai dalykai, finansavimas ir paramos planavimas. Antra, kaip darbo grupė įgyvendino jai pavestą užduotį, kaip numatyta ataskaitos pirmoje dalyje ir galiausiai kaip prisidėta prie reformų. Mes detaliai išanalizavome dalį suteiktos e, techninės pagalbos penkiose srityse. Daugiausiai dėmesio skiriame viešajam administravimui, mokesčių reformams ir verslo aplinkai. Taigi, kokios išvados? Bendrai turiu pasakyti, kad rezultatai yra įvairūs. Iš vienos pusės galime teikti, kad darbo grupė buvo lankstus mechanizmas e, plačiai techninės pagalbos programai koordinuoti. Koordinavimas buvo e, veiksmingas, svarbus ir dėrėjo su korekcinė programa. Darbo grupė sukūrė diversifikuotas sistemas techniniai paramai teikti, o Projektų koordinavimas buvo veiksmingas ir netgi inovatyvus. Tuo pat metu techninės pagalbos pažangos stebėsena buvo veiksminga. Tačiau iš kitos pusės mes prieėmė išvados, kad techninė pagalba ne visada turėjo įtakos reformų pažangai, o tai yra pagrindinis jos sėkmingumo rodiklis. Be abejo, lemiamą vaidmenį suvaidino ir nestabili politinė situacija Graikijoje. Be to, darbo grupė turėjo būti suburta paskubomis, nes į krizę reikėjo reaguoti nedėlisant. Taip elgdamasi komisija neišanalizavo iki galo kitų galimybių ir neskyrė tinkamo biudžeto. Taip pat nustatėme, kad trūko strateginio e, dokumento, pagal kurį būtų buvę galima planuoti veiklas. Praktinė prasme, darbo grupė nebuvo labai iniciatyvi ir veikė tik Graikijos valdžios institucijų prašymu. Mūsų nuomonė, darbo grupiai, grupė galėjo geriau stebėti, kaip Graikijos valdžios institucijos įgyvendino rekomendacijas ir taip pat žiūrėti, plačiau, koks yra techninės pagalbos poveikis. Galiausiai pastebėjome, kad tokiuose srityse kaip viešasis administravimas ir mokesčiai, reformų pažanga suteikus techninę pagalbą buvo ribota. Turint tai omeny, ką mes galėtumėm rekomenduoti. Mes parengėme eilę rekomendacijų, kurių tikslas parengti aiškę strategiją su aiškiai apibrieštais tikslais ir prioritetais. Techninė pagalba turėtų būti skirta nacionalinių administracijų gebėjimams stiprinti, siekiant veiklos testinumo ir reformų tvarumo. Mes parengėme ir kitų rekomendacijų, kurios padės komisijai įgyvendinti kitas techninės e, pagalbos programas valstybėse narėse ateityje. Gerbiami parlamento nariai, Nors darbo grupė kaip mechanizmas pasiteisino teikiant sudėtingą techninę pagalbą, tačiau kai kurie projektai buvo silpni, o įtaka reformų pažangai nebuvo tolygi. Ačiū uždėmesi. Esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Ja, vielen Dank. Den Berichterstatter Ali, bitteschön. Ačiū dabar žodis pranešėjai. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos, e, gerbiami auditorumo atstovai. E, Deja, ponas Torer šiandien negali dalyvauti posėdėje, todėl aš perskaitysiu pareiškimą jo vardu dėl audito rūmų ataskaitos, dėl to, kad būtina labiau e, atsižvelgti rezultatus, siekiant pagerinti techninės pagalbos Graikijai tiekimą. Kalbant apie e, ataskaitą 19.2015, joje e, kalbama apie tai, kad e, techninė programa turėjo būti, paramos programa buvo sudėtinga, tačiau rezultatai yra sveikintini. Darbo grupė buvo suburta e, paskubomis ir e, šiam, e, šiai darbo grupiai nebuvo skirtas tinkamas biudžetas, todėl buvo problemų sendant konsultantus ir ekspertus. Darbo grupė Graikijos klausimui turėjo įvairiose srityse administruoti įvairius projektus. E, tuo pat metu darbo grupė nesugebėjo parengti ketvirčio veiklos ataskaitos ir kol kas nepateikė galutinės veiklos ataskaitos. 15 metų lapkričio mėnesį komisija parengė ataskaitą apie Graikij, darbo grupės Graikijos klausimų e, pasiekėja. Ir e, komisija rengdama savo pasiūlymą atsižvelgia ir uh, į audito rūmo rekomendacijas. E, pranešėjas e, pateikė rekomendacijas, kurios sutampa su audito rūmų rekomendacijomis. Visų pirma, e, tai, ką mes išmokome iš Graikijai suburtos darbo grupės, turėtų būti priimtos domen, kuriant panašias darbo grupės kitoms šalims. E, E, Kritiniai dalykai yra biudžetas ir terminai. Komisija turi nulatos e, peržiūrėti pasiektą pažangą ir reikalauti, kad e, būtų paskaitos teikiamos laiku. Komisija turėtų sutarti su valstybėmis dėl paprastintos ekspertų samdymo procedūros. Europos parlamentas, taip pat nacionaliniai parlamentai turėtų vaidinti didesnį vaidmenį E, nustatant e, tokių struktūrų biudžetus. E, norėtume padėkoti auditorumų atstovui už atliktą darbą, taip pat poniai Belovai, Schindler, Schneider už indėlį. Ponas Törer pagėdautų pradėti diskusijas klausimų auditorumams Ar ketvirtinės ir galutinės ataskaitos bus pateiktos laiku prieš komisijos biudžeto įgyvenimo patvirtinimą. E, kaip e, parlamento komitetas mes galime dirbti savo darbą tik tai, jei ataskaitos e, pateikiamas laiku, o komisija atlieka savo darbą stebėdama projektų gyveninimą. Mes nenorime, kad situacijos E, pasikartotų ateityje. Kokios yra geriausios sukauptos praktikos ir išmoktos pamokos. Taip pat dar norėčiau paklausti dėl procedūrų dėl susijusių su nacionaliniu ekspertų samdymu. Dėkoju. Labai įdomus pranešimas, pasisakymas. Štai jas reikėtų pasistengti suprasti, kaip e, dirba darbo grupė. Ir kolegė Zajar paprašė žodžio, prašom. Ajala. Dėkoju, kalbėsiu panjo vardu, nes šiek tiek nesutapo tvarkarašį ir pirmiausia, norėjau jūsų paklausti. Pagal audito rūmų įvertinimą, matome, kad e, neužtikrino darbo grupė, kad e, visos numatytos reformas būtų įgyvendintos. Pažangos e, buvo matoma mažai, taip pat Darbo grupė buvo labai greitai suburta ir veiksmų planas buvo labai paskubomis parengtas. Jis taip pat e, auditorumo ataskaitoje identifikuoja pagrindinės silpnybės e, įgyvendinant e, projektus. Pani Jachut. Kolega Parnijo taip pat, vertin, taip pat siūlo uh, kuo skubiau gyvendinti konkretų veiksmų planą. Tai yra jį parengti ir tuomet juo remtis įgyvendinant. Taip pat buvo pastebėta, kad darbo grupė nepateikė komisijai reguliarių ataskaitų, nes tai būtų tikrai padėję e, te, vykdant techninį darbą. Taip pat buvo pastebėta, kad Europos auditų rūmų rekomendacijos buvo vykdytos e, paskubomis tik tam, kad būtų užsitikrinta Europos parama. Ir turėjau Turiu klausimą. Nepamenu, ar 11 skyriuje, ar kuriame kalbama apie techninės pagalbos teikimą. Iš Iš fondo tam buvo numatyta 2 milijonai eurų. Norėčiau konkrečiai žinoti, kalbant apie techninę pagalbą, kokie yra, kokie yra kaštai 11-14 metams. Taip pat remintis Europos auditų rūmų pranešimu, Panašu, kad techninės pagalbos komandos turėjo būti sudarytas iš nacionalinių specialistų, iš valstybių narių, taip pat iš trumpalaikių trumpalaikių ekspertų. Buvo labai daug skirtingų, skirtingos pagalbos teikimo atvejų ir ilgalaikių ir trumpalaikių. Gal galėtumėte konkrečiai pasakyti, konkrečiai kokia techninė pagalba buvo teikiama ir kokia buvo konkreti tos techninės pagalbos kaina kiekvienam projektui. Dėkoju. Panašu kaip Ukrainoje. Frage. Dėkoju. Tai yra dar vienas pavyzdys, kur Europos Sąjunga buvo visiškai neveiksminga, struktūros nėra, planavimo nėra ir galima buvo tikėtis, kad teikiant tą struktūrinę pagalbą būtų geresnių rezultatų pasiekiama. Ir norėjau paklausti, jūs sakote, kad strategija turėtų e, nustatyti atsakomybę tarp šalių ir turėtų būti aiškiai paskirstita e, tarp valstybių narių. Aš nusišypsojau ir ką norėtumėte pasakyti? Ar ten, ar jūs norite pasakyti, kad valstybės narės bus priverstos, uh, bus tai priverstos E, sutikti. Jei ne, jei valstybės narės nesutiks ir nepasirašys, kas tuomet negausi, nebus paramos. Dėl techninės pagalbos. Ar galime tikėtis e, techninės pagalbos ir pilietinėms organizacijoms? Labai gaila, kad e, darbo grupė buvo sukurta labai skubiai, tarsi panikos metu. Ir tikrai tikiuosi, kad pasimokysime iš to, kas įvyko Graikijoje, kad atskreipsime dėmesį į pilietinės visuomenės institucijas ir įtrauksime jas į uh, naujas E, reformas. Norėjau pagirti pranešėją, puikiai atliktas darbas. E, Makartį iš komisijos, prašom. Dėkoju pirmininkė, labadiena visiems. Pirmiausia, leiskite atsakyti paminėti keletą dalykų ir atsakyti užduotus klausimus. Norėjau iš pradžių padėkoti už rekomendacijas, iš pranešėjo pusės, už visų pasisakymus. Iš ties manau, kad dabar yra tinkamas metas apie tai kalbėti, nes būtent dabar yra ta akimirka, kai Europos parlamentas pradeda diskusijas dėl komisijos pasiūlymo, dėl struktūrinių reformų pagalbos programos. Ir ši programa turėtų būti taikoma ir techniniai pagalbai e, visose valstybėse narėse. Ir dabar, kai turime šią e, pagalbą naująją, tai galėtų būti tikrai e, gera programa ir Kiprui, ir Graikijai. Auditorumai pastebėjo, kad reikia reikėjo tam tikrų suderinimo taikant, vykdant programą, bet nepaisant skubos, nepaisant sunkios politinės situacijos, nepaisant ekonominės krizės, vis dėlto Graikijos reikalų darbo grupė sugebėjo teik, lankščiai teikti pagalbą Graikijos valstybės institucijoms ir sugebėjo uh, to trump, neturėdami daug laiko susidoroti su kilusiais iššūkiais. Reformų įgyventinimas priklauso nuo atsakomybės, kurią neša nacionalinės valdžios institucijos. Taigi nuo jų priklauso, kaip bus įgyvendinama ir pagalba tech, teikiama techniniams aspektams. Jau buvo paminėtos keletas rekomendacijų iš auditorumų ataskaitos. Buvo paminėta ir komisijos parama struktūriniams reformoms. Ši pagalba buvo e, pradėta, e, pradėta organizuoti Liepos mėnesį ir turėtų pradėti veikti kitais metais planuojama teikti techninę pagalbą bet kuriai valstybei nariai, kuri tokios pagalbos paprašys. Struktūrinių reformų programai pagalba e, buvo suformuota atsižvelgiant į rekomendacijas teiktas, e, komentuojant Graikijos reikalų darbo grupės darbą. Reikia strateginio pobūdžio ir laikytis, teikiant tą techninę pagalbą, aiškiai nusimatyti tikslus, planuoti teiksiamą pagalbą ir vertinti atliktų, atliktus veiksmus. Taigi matote, kad jau rekomendacijos buvo pritaikytos, jas buvo atsižvelgta. Komisija mano, kad ta, ta naujoji pagalba, naujoji techninė pagalba bus stiprus įrankis ir mano, kad parama ir teigiama nuomonė iš tarybos pusės bus taip pat stiprus indėlis. Dėl ataskaitų iš Graikijos reikalų darbo grupės nebuvo numatyta, kad darbo grupė teis e, pastovės ataskaitas, buvo numatyta tik metinė ataskaita. Toliau e, Graikijos reikalų darbo grupė buvo performuota į paramos struktūriniams reformams tarnybą. Taigi tas darbas yra tęsiamas. 315 projektų buvo įvardinta ir atlikta ir buvo komisijos klausima kiek reikėjo lėšų. Šis projektų skaičius yra visas projektų skaičius, kurias vykdė Graikijos nacionalinės institucijos e, gaudamos paramą. Tai nėra projektų skaičius, kuriuo, e, kurį galėtume priskirti Graikijos reikalų darbo grupiai. Kalbant apie fondo lėšų trūkumą, tokio specialaus Graikijai skirto fondo nebuvo. Mes naudojame egzistuojančių fondų lėšas ir naudojame techninės pagalbos fondą ir dabar yra siūloma atsižvelgiant į struktūrinės reformos programos fondą numatyti konkretų fondą šiam tikslui. Konkretų fondą, kuris leistų mums planuoti ir iškart reaguoti į pagalbos prašymus techniniam, techninės pagalbos fondui. Dėkoju, kolega Vogė. Dėkoju pirmininkai, suprašau, kad vėluoju. Du klausimus turėčiau komisijai ir rūmo atstovui. Pirmiausia, dėl techninės pagalbos. Techninė pagalba turėtų būti e, teikiama struktūrinėms reformams ir sanglaudos politikai. Ar pavyko tai padaryti, ar tai šie ši pagalba veikia taip, kaip ir buvo planuojama, ar veikia remiant kartu tas skirtingas rytis. Ir pirmiausia, norėjau paklausti komisijos, ar komisija mano, kad pavyko pasiekti konkrečių rezultatų įvykdžius tas struktūrinės reformas. Gal dar per anksti atsakyti į tokį klausimą, bet galbūt gali ką nors padaryti komisija savo raštu arba uh, audito rūmai, kad tos struktūrinės reformos iš ties būtų sėkmingos. Kolegė Jalasinė dar norėtų. Taip, norėčiau padėkoti komisijai už atsakymą, bet gal per nelik buvo bendrai pasakyta labiau apie ateitį, ne apie tai, ką mes dabar kalbame. Kitas dalykas. E, 118 e, projektų, komandos, e, sąrašai ir e, išlaidos. Aš apie tai klausiau. Komisija sako dabar, kad gyven, už gyvenimą buvo atsakinga valstybė nariai. Bet aš noriu pasakyti, kad valstybė nariai nesutelkė tų komandų, tų grupių. Ir uh, ta, tas kalbu apie konsultacinės grupės. Aš noriu paklausti, kaip vyko atranka ir e, kaip komisija priėmė sprendimus dėl tų komandų ir paskui e, Graikijos vyriausybė turėjo e, vietoje jau viską įgyvendinti. Man ne, neaišku, kaip čia viskas buvo. Ačiū. Manau, kad 118 prioritetų e, buvo pateikta žmonėms, tai buvo dokumento e, dalis, tai buvo susijęs projektais, kuriuos e, mes aplankėme. Sekretoriatas nusius jūsų biurui dar kartą tą sąrašą. Mes jau viską išsiaiškinome, bet sąrašas iš tiesų yra. Ponas, ponė Makatį. Pirmiausia, noriu atsakyti klausimą dėl ryšio tarp sanglaudos politikos, e, sanglaudos fondo ir politikos ir techninės pagalbos. Pirmiausia, kontekstas, kaip veikia techninė pagalba. Valstybė narė pati gyventina veiklos programas ir partnerystės sutarimus turi, pagal kuriuos yra naudojami struktūriniai fondai projektams. Techninė pagalba yra kaž visai atskiras dalykas. Kai kuriais atvejais tai leidžia padėti administruoti tam tikrus projektus valstybėse narėse. Galima sakyti, kad techninė pagalba yra papildomas elementas tam, kas būtų įgyvendinama pagal skirtingas programas e, sanglaudos politikos srityje. E, techninė pagalba skirta tam, kad būtų galima geriau panaudoti e, lėšas, tai yra tarsi papildoma kažkokia veikla e, prie sanglaudos politikos. Tiek apie ryšį tarptų dviejų dalykų. Dėl kito klausimo. Manau, kad dėl projektų jau buvo atsakyta, ar jums dar reikia paaiškinti? Dėl komandų, kaip jas atparinko komisija, o paskui kaip viskas buvo įgyvendama. Yra du skirti, reikia kalbėti apie du skirtingus dalykus. E, Graikijos e, valdžios institucijos dirbo su tam tikromis komandomis, kurios tiesiogiai atsakingos už projektus. Pagal struktūrinius fondus yra numatytos lėšos ir valdžia gali e, pasisamdyti žmonės e, iš pasaulio banko, e, kitų tarptautinių organizacijų ir panašiai. Be viską e, sprendžia pati Graikijos valdžia, o mes kai kur, dėl kai kurių projektų esame tarpininkai. Tuomet valstybė narė e, gali mus kreiptis dėl projekto įgyvenimo, mes žiūrime į projektą, įvertiname, žiūrime į e, tai, kas galėtų tą projektą įgyvendinti, tuomet bendraujame su valdžia, šiuo atveju Graikijos valdžia ir sakome, kad tie e, gali jums asmenys padėti ir paskui valstybė narė gali uh, pasirinkti. Mes teikėme konsultacijas, tačiau galutinis sprendimas, į ką kreiptis, kokią komandą, kaip jūs sakote, pasirinkti, yra e, Graikijos valdžios rankose. Mes e, tik tai techninę pagalbą teikėme. Norėčiau padėkoti. Ponas Von, uh, Noriu padėkoti Jums už atsakymą apie e, techninę pagalbą, kadangi e, struktūrinėms reformams ir sanglaudos politikai e, techninė pagalba teikiama ir ar nėra dubliavimuose. Ir taip pat, ar lėšos iš sanglaudos fondo nenaudojamos tam, kad būtų finansuojamos struktūrinės reformos ar dubliavimuose. Nėra, ne, kiek mes žinome, nėra taip, nes mes, kai gauname prašymą suteikti techninę pagalbą, aš kalbu apie tai, kaip dabar dirbame. Ir e, speciali grupė graikiai taip dirbo. Kai mes iš valstybės narės gauname prašymą dėl techninės pagalbos, pirmiausiai e, Perdodame visoms tarnybos komisijos tą prašymą visiems rektoratams ir klausime, ar jūs nežinote, ar kas nors nėra daroma šioje srityje. Jie atsako taip arba ne. Jeigu atsakymas yra ne, tai mes gauname signalą veikti. Jeigu atsakymas yra taip, tuomet mes žiūrime į galimybės teikti kitokią e, techninę pagalbą. Pavyzdžiui, galima sakyti, kad jūs jau turite e, techninė pagalba ir galbūt jūs norite kažko papildomo. Būtent tokiu būdu mes išvengėme dubliavimuose. Taip pat valstybė nari privalo mums pranešti, ar jo jau turi, gauna į techninę pagalbą ir taip pat ji turi tą žinoti, kiek mes žinome, nėra jokios, jokių dubliavimuose atveju techninės pagalbos dėl finansavimo. E, Graikijos darbo grupiai. E, lėšos iš dviejų šaltinių buvo skiriamos jai. Vienas šaltinis buvo centrinis techninės pagalbos biudžetas, kurį valdo komisija. Tai pinigai, kurie likė buvo iš e, bendro centrinio techninės pagalbos biudžeto, metų pabaigoje buvo skirtas tos tie likę pinigai Graikijai kita dalis. Pagal e, CPR 25 e straipsnį numatyta galimybė e, gražinti lėšas komisijai, kad jis savo ruoštų galėtų teikti techninę pagalbą. Ir 14 metais Graikijos valdžia 15 milijonų gražino Graikijos specialiai grupiai, kad ji galėtų e, užtikrinti techninę pagalbą. Tie pinigai, kurie e, buvo e, paimti iš struktūrinių fondų, e, vėl grįžo į Graikiją. Ir tai visiškai nesusiję su e, techninės pagalbos biudžetu skirtų valstybei nariai. Alle Klarheiten beseitigt? Ja, vielen Dank. Ačiū. Dabar jau viskas aišku. Ačiū komisijos atstoviai. Kai lankėmės Graikijoje, sustikome su žmonėmis iš darbo grupės ir jie mums paliko puikų įspūdį. Sunkiai dirbantis žmonės, kurie tikrai deda daug pastangų, kad uh, būtų pasiekti rezultatai. Na. Ir e, matėme ir su kokiamis problemomis e, e, darbo grupė susidūrė. Galime pamatyti jūsų darbą iš arti. Dabar pabaigai auditorumo atstovas. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums už užduotus klausimus. Pasistengsiu e, bendrai atsakyti į juos visus dėl e, rekomendacijų, kurias mes rengiame. Jas norėčiau akcentuoti. Visos rekomendacijos, kurias e, priminė generalinė direktorė, buvo patvirtintos misijos ir tikimės, kad jos yra puikus pagrindas komisijos darbo ateityje. Mes mm, suprantame, kad yra įkurta nauja struktūra ir mes negalime vertinti naujo fondo, kuris šiuo metu e, yra aptariamas Europos parlamente. Jeigu komitetas norės gauti mūsų nuomonę, mes galėsime e, ją pateikti. Taigi, dar kartą. Darbo grupės darbas buvo sėkmingas. Buvo išspręstas įvairios problemos. Buvo užduotas klausimas dėl ataskaitų, ketvirčio ataskaitų. Mes apsiribojame audito išvadomis, tuo tarpu um, komisija turės um, pasirūpinti ataskaitų teikimu. Vis dėlto uh, pagal mūsų rekomendacijas mes uh, prašome komisijos, kad būtų uh, atlikta ekspost e, studija e, darbo grupės atlikto darbo. Tai yra bendra tokia mūsų rekomendacija. Ir e, manau, kad atlikus tokį ekspost įvertinimą būtų galima dar daug ko pasimokyti. Dar buvo klausima apie sąsąją tarp dviejų programų - techninės paramos programą ir e, finansinės programos. Techninės e, pagalbos programa yra priemonė, kurios paprašė Graikijos valdžios institucijos, kad e, galėtų e, išpildyti pagal ketinimų memorandumą finansų programos sąlygas. Komisija dėl to kilo problemų, kaip mes ir sakėme, kuriant techninę, techninės pagalbos darbo grupę. Taip pat mm, tas atsakomybės klausimas yra problematiškas. Savo rekomendacijoje e, šeštoje e, rašome, kad komisija turėtų e, susisiekti su naudos gavėjomis valstybėmis narėmis ir gauti jų grįžtamą į ryšį. Tai yra labai svarbu, nes ne vieną kartą komisija pabrėžia, kad techninė pagalba buvo įgyvendinta E, gavus prašymą, tačiau e, kadangi e, ištekliai yra riboti, siūlome parengti atitinkamą strategiją ir tinkamą veiksmų planą. Tai iš to naudos turėtų valstybės narės, kurios gauna techninę pagalbą ir mm, turi, sakykime, įgyvendinti tam tikras finansinės programos sąlygas. Toliau viena svarbiausių rekomendacijų. Techninė pagalba turėtų būti skirta e, nacionalinių administracijos struktūrų gebėjimų formavimui e, ir e, veiklos testinumui užtikrinti. Toliau buvo paminėti kiti dalykai. Aš manau, kad uh, kalbant apie fon, pono Flanagan pasisakymą dėl valstybių narių. Jos e, nebuvo, jos kaip ir pateikė prašymus dėl techninės pagalbos, bet už jos įsistavimą atsakingos valstybės naras. Ne, nevyriausybinio organizacijų. Niekas neužtra, neužkerta kelio nevyriausybinėms organizacijoms gauti techninę paramą. Ir yra jau uh, E, visą sąrašą suinteresuotos menų, su kuriais mes susisiekėme rengdami šią ataskaitą. Ir taip pat rengdami e, ataskaitą e, kuri e, bus parengta, kai baigs, baigsis Graikijos finansinės programos e, vertinimas. Pona Ijala. Uždavė klausimą dėl įvairių naudojimų sistemų e, techniniai pagalbai teikti. Iš tiesų ir į šį klausimą mes atkreipiame dėmesį. Komisija e, sugebėjo sukurti skirtingas sistemas techniniai pagalbai teikti ir tai yra sveikintinas dalykas. Į šį procesą buvo įtrauktos ir komisijos tarnybos, ir Graikijos valdžios institucijos. Ir toks bendarbiavimas tapo nuolatiniu. Vis dėlto, kad sistema būtų veiksminga, reikalingas geras koordinavimas. Ir mes ataskaitoje kalbėjome apie problemas susijusios su tuo. Ypač minėjome tuos atvejus, kai nacionalinės valdžios institucijos, institucijos e, daly, e, dalyvauja techninės pagalbos programuose. Kartais atsitinka taip, kad e, tokios institucijos virsta vos nesuprangovais. Tad e, manau, kad e, viskas būtų buvę paprasčiau, jeigu būtų buvęs geresnis veiksmų koordinavimas. Ir tai yra pirmoji mūsų rekomendacija, kad užduočių pasiskirstimas turėtų būti aiškesnis, veiksmų koordinavimas procedūrų suderinimas. Taip pat mes e, savo rekomendaciją kalbame apie tarptautinių organizacijų dalyvavimą techninės pagalbos programuose ir problemas, kurios kyla dėl to. Mūsų auditų rūmų ataskaitoje atkreipiame dėmesį į tai, kad e, negalėjome įvertinti techninės pagalbos kaštų. 24 e, punktas mūsų ataskaitoje e, kalba apie informaciją, kurią pateikė mums komisija. Tai yra kaštai, kurie buvo tiesiogiai patirti, netiesiogiai patirti, kaštai susijęs su struktūriniais fondais. Ir mūsų rekomendacijose rašome, kad norėtume techninės pagalbos biudžeto. Tai būtų geriau. Struktūriniai fondai. Apie tai buvo kalbėta. Išvadose mes rašome, kad struktūriniai fondai yra greičiausiai tas rytis, kur techninė pagalba suveikia. Struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas e, Graikijoje padidėjo, e, tai yra geras pavyzdys. E, taip pat matome, kad mm, puikiai buvo bendradarbiauta tarp mokesčių inspekcijos ir e, generalinio direktorato atsakingų struktūrinius fondus. Buvo problemėlių, e, kurios yra susijusios su mokesčių administracinė reforma, tačiau mes savo ataskaitoje ne vertiname struktūrinių po, fondų poveikio Graikijai at, e, apskritai. Mes tiesiog sakėme, kad techninė pagalba tikrai e, buvo e, naudinga ir lėšų įsisavinimo lygiui padidinti. Aš tikiuosi, kad atsakiau į klausimus, kurie konkrečiai buvo skirti auditorumams. Komisija dabar turi priimti domen mūsų rekomendacijas. Ir e, įkurti nuolatos funkcionuojančią tarnybą, e, fondą, o mes e, žiūrėsime, kaip yra gyvendintos šios ataskaitos rekomendacijos ir esame pasirengę parengti nuomonę dėl naujos sistemos, jeigu į mus kreipsis tai padaryti. Dėkuoju. Ja, Herr Tome Muguruza, das sind wir. Mes tikrai būtumėme suinteresuoti, jeigu tai būtų padaryta. Dėkoju. Mane domintų ketvirtoji lentelė. Sakėte, kad negalite visiškai atsiskaityti už visas išlaidas, bet grafoje parodoma, kad kad yra dvi sritis. Sveikatos sritis ir socialinė bei darbo rinka. Tai būtų pagrindinės centrinio valdymo iš komisijos pusės rytis. O taip pat žemės registro, žemės registras. Norėjau paklausti Europos audito rūmų atstovo, kodėl uh, yra tokia didelė paklausa iš uh, visuomenės sveikatos apsaugos. Atrodo, kad ten e, poreikis yra daug didesnis. Kodėl? Didelė dalis projektų taip pat buvo skirti e, viešai sveikatai ir norėjau paklausti, kodėl šioje būtent grafoje e, visuomenės sveikata užima tokią didžiąją dalį ir tokią svarbią vietą. Dėkuoju. Kaip matote ketvirtojoje lentelėje, Ten minimi e, techninės pagalbos atvejai ir mes rėmėmės duomenimis gautais iš e, Graikijos reikalų darbo grupės ir iš komisijos. Ir jūs teisingai pastebėjote. E, daugiausia išteklių pareikalavo tie projektai, kurie buvo vykdomi sveikatos apsaugos rytyje. bet tai nėra sritis, kurioje mes atlikome auditą. Mes tik tai kai kurias sritis auditavome, daugiausia dėmesio skiriame administraciniai ir mokesčių reformai, verslo reformai, taip pat konkurencingumo didinimo reformai. Uh, bet žinoma yra ir kitų sričių, pavyzdžiui, privatizavimas, žemės registras, žemės naudojimas. Šios rytis yra svarbios, bet mes jų neauditavome. Kai kuriuose srityse susidūrėme su sunkumais. Nes mūsų atliktame tyrime mes tyrėme pagalbą administracijai, bet kartais neturime konkrečių pavyzdžių, kaip techninė pagalba buvo kai kurio konkrečiose srityse išnaudojama. Tačiau mūsų kitoje rengiamoje ataskaitoje e, galima e, tiksliai Mm, tai nereiškia, kad negalima bus atsižvelgti į mūsų padarytos pastabas ir jas taikyti ir toms rytims, kurios nebuvo audituotos. Bet kokiu atveju reikėtų stengtis, kad ta numatyta techninė pagalba būtų organizuojama kuo efektyviau. Dėkoju. Daugiau norinčių pasisakyti šio klausimu nėra. Dėkoju Europos auditorumo atstovui, dėkoju komisijos atstovams, taip pat dėkoju mūsų sekretariatui, nes visi žinome, kaip sunku yra viską surenkti. Bet buvo labai aišku ir labai naudinga. Dar vienas kalbėtojas, prašau. Ir aš norėjau pasakyti, kad buvo labai įdomi. Šiame komitete aš esu naujokas ir kiekvieną dieną temos yra labai intriguojančios. Šiandien svarbiausia buvo tai, kad mes turime Europos auditorumo atstovą, kuris ateina į mūsų posėdžius ir mato, kad uh, parlamentarų beveik nėra. Mes turime tris parlamento narius, 54 vertėjus ir nežinau, ką daryti. Galbūt bent jau iš pagarbo ir iš ties atrodo ironiška, kai mes turime tiek daug dirbančių vertėjų, kurie barangiai kainuoja puikiai dirbančių vertėjų, kurie e, brangiai kainuoja ir jeigu mes pagalvosime, jeigu kada nors audituotumėme e, šios dienos posėdį su mūsų už algomis, su užmokesčių vertėjams, Iš ties situacija atrodo šiek tiek mm, komiška. Ir tokia situacija tikrai gali pasinaudoti euroskeptikai. Mes esame biudžeto kontrolės komitetas ir galima tikrai pateikti konkrečius skaičius, kiek kas kainuoja, mes turime juos. Mes džiaugiamės visais atėjusiais į posėdį. Ir iš ties keliate labai svarbų klausimą. Mes norime parodyti, kad mes esame susirūpinę, dėkoju visiems, kurie šiandien atėjo į posėdį, kurie e, seka šią problemą ir jos sprendimus. jeigu mes nedalyvausime, e, jeigu kas nors nedalyvaujate posėdėje, galima visuomet pranešti ir tuomet galima bus atšaukti vertimą, jeigu jo nereikia. Ir tikrai manau, kad e, jeigu tik galime, visuomet gražiname nepanaudotas lėšas, jeigu tokių yra. Taigi iš ties labai svarbu, kad tie parlamentarai, kurie ateina, kad aktyviai dalyvautų komiteto darbe. Taigi dėkoju visiems, esu tikra, kad sekretariatas atsižvelgs į tokias jūsų pastabas. O dabar perikime prie kito darbo tvarkės klausimo, 13 klausimas. Europos Sąjungos 2017 metų bendrasis biudžetas. Dėkoju pranešėjui. Dirbsime kartu su biudžeto komitetu, nuomonės referentė Martina Dlabalijova. Galbūt jūs pradėkite. Galbūt paminėkite svarbiausias, uh, svarbiausius dalykus. Mielai tą padarysiu. E, norėčiau išsklaidyti pono Flanagano e, abejonės. Aš esu biudžeto komiteto pirmininko pavaduotojas. Ką tik atėjau iš ITRE komiteto, pristačiau kitų metų biudžetą, taip pat kaip ir čia. Aš čia esu pranešėjęs biudžeto klausimais ir tiesiu tradiciją apsilankyti visuose komitetuose. E, malonu dirbti kartu su Žemės ūkio komitetu. Buvo, e, dirbu trijuose komitetuose, buvau trijuose komitetuose ir šią popietę būtent tą ir darau, einu iš vieno komiteto į kitą. Ir aš negaliu šiaip jau e, vesti su savim visur vertėjų. Aš pasitikiu, pasikliauju e, vertėjais ir mes esame daugiakalbis parlamentas. E, galbūt galime ką nors padaryti geriau. Bet šiaip per pasarasias tris savaitės turėjome jau nagrėti biudžetą, tačiau komisija gegužės 25 paskelbė projektą šiek tiek vėliau, negu buvo numatyta, nes pradžioje buvo pasakyta, kad e, dėl krizės bus mažinamos, buvo mažinamos išlaidos ir kad e, iki mėnesio pabaigos nepasirodys projektas. Taip pat e, Britanijos referendumas turėjo įtakos ir taryba E, atėmėsi pas tam tikros reakcijos, kaip žinia, pirmiausia keliauja projektas į tarybą. Ir dabar par, parlamentas rugsėjai e, pradės nagrinėti iš esmės biudžetą, e, laiko nedaug, spaudimo daug. Mes 14 metais panašiai turėjome dirbti dėl to, kad vyko rinkimai Europos parlamentą ir buvo ilga pertrauka mūsų darbo šešių savaičių. Komisija paskelbė gairias e, dėl biudžeto, buvo patvirtintos jos balandžio mėnesį plenarinėje sesijoje ir džiaugiuosi, kad dėlė daugumą parlamente. Gairės e, buvo priimtos, tai e, akcentuoja politinį kontekstą biudžeto projekto. Jeigu žiūrėsime į šių metų biudžetą trečiąją kategoriją, vidaus reikalai, ketvirta kategorija išorės politika, dėl pabėgėlių krizės e, pasiektos ribos visų rezervų tų, kurios buvo nustatytos e, finansų programų ir nebėra jokios judėjimo laisvės, taip pat kilo kitų problemų. Aš nežinau, ką jūs galvojate, tačiau aš e, galvoju, kad e, vargu ar bus taip, kad kitai metų pradžioje aplinka e, pagerės, e, mažai tikėtina, kad kitais metais mažiau lėšų reikės negu šiais metais. Tokios yra pagrindinės mano mintys dėl biudžeto. Jeigu pažįsime į tarybos požiūrį, bandoma e, mažinti komisijos siūlomas išlaidas, bandoma mažinti užsitikrinti tam tikrą maržą. Matėme, kaip buvo 16 metais ir kaip viskas išėjo. Dabar vėl pabėgėlių krizė, ji e, netrodo, kad e, kaip nors rimtų, ekonominė padėtis taip pat negerėja negu lyginant su pernai metais, su ta, e, tuo laikotarpiu, kai planavome šių metų biudžetą. Politinis kontekstas taip pat yra atitinkamas. Turime e, sutelkti 3,3 milijardo eurų e, garantijai e, Europos strateginių investicijų fondui. Toks dabar yra kontekstas. Aš e, matau, kad e, metmenys biudžeto, e, kurie patvirtinti yra e, gerą oro prognozę. 14-15 e, metais e, sakėme, kad galbūt sutaupysime. Mano šalis e, pasakė, kad prioritetas yra taupyti. Dabar matome, jog mes nebesusitvarkome, negalime visko padaryti su tuo biudžetu, kurį turime yra visur spragos, plyšiai, bandoma, bandome lopyti, kažkaip e, sujungti tas spragas, pašalinti, bet e, mums nebesiseka. Aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas ėmėsi tam tikrų e, veiksmų, buvo išsakytos nuomonės per plenarinę sesiją. Mes norime daugiau iš biudžeto, daugiau naudos. Toks būtų mūsų požiūris norime, kad finansavimas būtų derinamas su komisijos rekomendacijomis. E, ateities veiklos planavimas, e, komisija rengia taip pat metinės augimo apžvalgas, ir teikia komisijas, Europ... teikia rekomendacijas Europos semestro kontekste. E, taip pat kalbam apie tai, kaip pagerinti e, ekonominį klimatą Europoje, reikia e, šiaip, kad biudžetas labiau būtų pridentas prie komisijos rekomendacijų. Aš norėčiau, kad parlamentas e, tą svarstytų ir priimtų sprendimus ir kad būtų pateikti tam tikri pasiūlymai. Politinė e, prasme aš nesu visko sutinku, bet reikia kalbėti. E, E, diskutuoti, reikia, kad parlamentas e, priimtų sprendimą. Ir reikia pasinaudoti mūsų turimais svertais. E, nepamirškime, kad įgyvendinama strategija Europa 2020. Nedarbas. E, Mm, egzistuoja įvairios iniciatyvos, jaunimo nedarbo e, mažinimo iniciatyva, kiti e, tikslai e, pagal Europą 2020, taigi tikimasi, kad pagerės padėtis kiek. Dėl mokėjimų pusės tai yra techninė pusė, pinigų srautai, jų būklė. E, mūsų komitetas, biudžeto kontrolės komitetas ir biudžeto komitetas vaidina svarbu vaidmenį. Penkiasdešimt e, milijardų asignavimai mokėjimams. Taryba e, tikisi, kad e, iki 10 metų už tiek bus įgyveninta projektų. Kai kurie žmonės. Kalbant apie e, sąskaitas faktūras, visos sąskaitos faktūros e, išrašytos turi būti kompensuotos. Tokiomis sąlygomis mes e, veikime. Jau e, E, Liepos mėnesį įvyks e, dėrybos e, ir po susitikimo parengsiu įvairias rekomendacijas. Ir rekomendacijas išplatinsiu įvairiems komitetams. Po to pristatysiu jas kitoms institucijos, o po to rudenį prasidės trišalės dėrybos su taryba ir pasižiūrėsime, kokia bus tarybos situacija. Ačiū dabar žodis poniai Lavajova. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. E, noriu pasveikinti naujus biudžeto e, kontrolės komiteto narius. Džiugu, kad e, yra gera praktika, kad e, rengdam, rengdami pranešimus dėl biudžetų keičiamės nuomonę su įvairiais komitetais. Kai yra e, analizuojamas biudžet, e, komisijos įvykdytas biudžetas, kyla įvairių klausimų. Ir e, kalbant apie konkrečias biudžeto eilutes, galbūt jos mažiau mus domina. Tačiau mes norime, kad nebūtų žinomos lėšos įvairioms programoms. Pavyzdžiui, Herkules nes e, tai būtų tikrai e, žalinga ES biudžetui. Tokios programos yra naudingos komisijai, e, valstybėms narėms, nes padeda apsaugoti ES finansinius interesus. Šiais metais e, komisija dar nepatvirtino biudžeto projekto, todėl sunku pateikti savo nuomonę neturint jokio dokumento. E, kolegos, e, E, biudžeto e, įgyvendinimo procedūros metu iškėlė daug svarbių klausimų. Pavyzdžiui, e, dėl horizontas programos biudžeto mažinimo, dėl nedarbo, dėl jaunimo garantijų programos ir taip toliau. Norėčiau pakalbėti apie pranešimo esmę. Tai yra į rezultatus orientuotas biudžetas. Dėl jo norėčiau paminėti keletą svarbių dalykų viena pastaba bus skirta komisijoje, kita biudžeto e, komiteto atstovai. Kalbant apie integruotą e, kontrolę, e, pranešime dėl jos Europos parlamentas rašė, kad nėra protinga renkti biudžeto nesivadovaujant veiklos rodikliais. Mes reikalaujame, kad e, biudžetas būtų orientuotas į tikslą ir e, kiekviena biudžeto eilutė būtų skirta tikslui, kuris būtų įvertintas atitinkamais rodikliais. Komisija teigiamai įvertino šį prašymą, e, kalbant apie veiklos kaštus patirtus 2015 metais, jie atitinka mūsų e, pateiktus prašymus dėl e, rodiklių paisimo. Tačiau e, matome, kad vis dar nėra, sakykime, vadovavimasi mūsų prašymu kurti į tikslus orientuotą biudžetą. Taigi pagėdaučiau, kad jūs, gerbimas kolege, kolega, E, bendraudama su kitų komiteto nariais, e, klaustumėte, kokia yra jūsų nuomonė dėl, e, sakykime, tų veiklos vertinimo rodiklių. Ir prieš tvirtinant daugia metę finansų programą, komit, jūsų komitetas turi įvertinti kiekvienos biudžetos, biudžeto eilutės pridėtinę vertę E, atsižvelgiant į darbą, kurį atliko visi komitetai. Kitas, e, kita pastaba skirta komisijai. Biudžeto kontrolės komitetas prašo supaprastinimo. Mes daug kalbėjome apie supaprastinimą biudžeto gyvendinimo patvirtinimo procedūros metu. Ir nėra, e, jeigu mes norime uh, pasiekti supaprastinimo, e, komisijos generaliniai direktoratai turėtų laikytis politinių tikslų ir e, rodiklių, kurie yra įtraukti į veiklos e, kaštų programas. Komisija taip pat vadovautis sutarties 318 straipsnių ir renkti atitinkamas ataskaitas. Tai e, galima paminėti e, rezoliucijoje ir galbūt Jensas e, pritartų šiai minčiai, kad Europos parlamentas turėtų išreikšti savo nuomonę ir dėl politinių prioritetų, kuriuos numato komisija kiekvienai biudžetiniai eilutai. Taigi aš esu pasirengusi diskutuoti šiais klausimais. Norėčiau sužinoti, kokia yra kolegų nuomonė ir tai yra ne paskutinis kartas, kai mes kalbame šią temą. Dėkoju. Kolegė Vogan, bitte. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I thank my team? Ačiū pirmininkė, ačiū Martina už prezentaciją, ačiū Jensui už tai, kad atvyko. Jūs esate teisus dėl uh, uh, to, kad komisija vėluoja su 17 metų biudžeto projektu galbūt laukia Junktinės karalystės referendumo, tačiau Junktinė karalystė tikrai yra e, didelis susidomėjimas biudžeto e, pasiūly, e, projektu. Daug žmonių laukia jūsų nuomonės, ką jūs pasakysite dėl e, padidėjusių e, mokėjimo seknavimo, dėl jūsų vaidmens. E, svarbu, kad jūs apsilankytumėt kuo daugiau komitetų, e, pristatytumėt e, pranešimus. E, Ir šis komitetas yra svarbus, nes e, jis e, atlieka stebėseną ir žiūri, ar ES lėšas tinkamai panaudojamos. Aš asmeniškai likausi nuomonės, kad ateityje daugiau dėmesio bus e, skirta rezultatams, rengiant biudžetus, kaip sakė Martina, kol kas mes nežinome, ką tai reiškia, tačiau uh, E, kalba eina apie metinį biudžetą, tad e, sunku galbūt e, būtų kažką keisti kitais metais. Dideli pokyčiai įvyks tik tai tada, kai bus peržiūrėta kita daugia metė finansinė programa arba po 20 metų. mes e, turėtumėm pažiūrėti, e, kokiu pokyčiai gali vykti, kalbant apie kitų metų biudžetą. Gali, pavyzdžiui, padidėti lėšos e, skiriamos migracijos sričiai pabėgėliams. Reikėtų pažiūrėti, iš kur bus paimtos lėšos šiems klausimams. Biudžeto kontrolės komitetas bus suinteresuotas stebėti, kaip pinigai skirti šiems klausimams bus leidžiami. Taip pat E, žinome, kad e, e, pinigai sumažinti horizontas 2020 ir Connecting Europe priemonės. Žiūrėsime, ar biudžetas skirtas šioms programams bus atstatytas, kadangi programos yra labai svarbios. Na ir galiausiai šis komitetas nori užtikrinti, kad pinigai yra tinkamai panaudojami. Tai yra mūsų pagrindinis vaidmuo. Dauguma mūsų, skaitant ir mane, e, nori, kad mes įgyvendintum savo įsipareigojimus. E, neteisinga pažadėti pinigus e, programoms, programoms, o vėliau neskirti pinigų. Pavyzdžiui, šių metų pabaigoje mes negalėsime išmokėti 2 milijardų eurų ir šis e, skaičius didės per atmiausius metus, e, tad šią problemą reikės spręsti ateityje e, ir kad problemos tokios, kai ES neturi pinigų, pažadėtų pinigų finansuoti programas ar projektus nepasikartotų. Pone Alijalo. Taip pat norėjau padėkoti kolegai Geiriui už atvykimą. Taip pat e, Martinai už pasiūlymus. Iš ties e, geros pagrindinės idėjos biudžeto peržiūrai. Turime Europos auditorumų ataskaitą, kuri pasakė, kad ir komisija, ir parlamentas um, neturėjo pakankamai biudžeto uh, vienam iš pagrindinių projektų. Biudžetas bus deficitinis, bet turime užtikrinti. Mm, tiksliau galima pastebėti, kad taryba mus tarsi stumia į tokią padėtį. Negalime siūlyti jokių drastiškų priemonių, bet galbūt mes galėtumėme numatyti tam tikrų sankcijų nes tarybas mus verčia taip elgtis, kad metai iš metų problemų tik daugėja. Taigi, toks būtų, gal tokia būtų idėja, gal būtų galima numatyti tam tikrą formulę ir tuomet gal kas nors pradėtų keistis. Auditų rūmai sako, kad biudžete yra klaida, reikia ką nors daryti. O tokių politinio pobūdžio deklaracijų nepakanka. Dar vienas dalykas. Kalbant apie Europos biudžeto uh, patvirtinimą Žinome, kad Europos auditorumai ruošia pastabas, kurie, kur, kuriuose jie yra susirūpinę dėl finansinių, naudojamų finansinių priemonių. Dėl Europos investicinio banko išlaidų ir taip toliau. Mes neturime jokios kontrolės, e, jokių patikrinimo galimybių. Manau, kad reikėtų kažkur tai paminėti tą egzistuojančią riziką, kai kalbame apie biudžeto svarstymą ir naudojimą. Dėkoju. Ačiū, kad suteikėte galimybę išklausyti visų įdomių pastabų, pasiūlymų dėl 2017. Įdomu išklausyti pagrindinio pranešėjo nuomonės ir referentės nuomonės ir pranešiau, jūs esate visiškai teisus, kad komisija kol kas nepasiūlė biudžeto projekto. Ir tikrai, kadangi mes to dar nepadarėme, mes galime atsižvelgti į migraciją, į saugumo ir į imigrantų aspektus. Mes gerbėme sutartyje numatytą reikalavimą, kad išlaidos numatytos turi būti pateiktos iki Liepos pirmos dienos ir mes tikrai tos datos laikysimės. E, prioritetai e, buvo nustatyti kartu su parlamentu ir taryba kovo 26 dieną šį pavasarį ir ponas Gėjeris detaliau paminėjo, kokiegi būtų konkrečesni tie prioritetai. E, daug dėmesio skiriama augimui, investicijoms, darbo vietoms ir kaip jau buvo paminėta, tam, kad būtų tinkamai atsakyta į uh, saugumo krizę ir imigrantų krizę. Taip pat planuojame sustiprinti Europos biudžeto, taip kaip siūlė Martina Labajova. Atsižvelgsime į Europos parlamento pastabas pasakytas dėl paskutinio biudžeto vykdymo. Taigi orientuosimės į biudžetą, kuris bus skirtas rezultatams. Daug dėmesio skirsime tikslams, rodikliams, pridėtiniai vertai. Ir taip galės skirtingi komitetai, ir biudžeto komitetas, ir biudžeto kontrolės komitetas, um, politiškai įsitraukti, diskutuoti ir dalyvauti e, tame ataskaitų teikimo darbe. Nada Kalvinio informavo abiejose komitetuose, kad bus pateiktas, beteikta bendra ataskaita kurioje bus numatyti politiniai tikslai, kuriuos mes turėtumėme, kurių mes turėtumėme laikytis. Ir galiausiai norėjau pabrėžti, kad komisija pristatys uh, efektyvų veiksmingą biudžetą, kuris bus subalansuotas tam, kad būtų įveikti uh, nauji iššūkiai ir taip pat iššūkiai, kuriuos paminėjo šiandien kolegos šiame komitete. Dėkuoju dabar žodis kolegai Gajer. Dėkuoju už jūsų pasisakymą. Manau, kad Martinos e, pasiūlymas išties vertas dėmesio. tikrai naudinga atsižvelgti į veiklos ir įvertinti tą atliktą veiklą. Nežinau, kiek iki šiol buvo remiamasi veiklos aspektu rengiant biudžetą, bet iš ties būtų naudinga, kad parlamentas užduotų šį klausimą. Reikia žinoti, kokius parametrus naudosime vertindami veiklą. Ar mes galime konstruktyviai reaguoti į komisijos pasiūlymus? Terekos jau išėjo, bet jis e, paminėjo, kad Britanijoje spauda laukia uh, mano pasiūlymų ir nori uh, užmokesčio augimo, bet aš iš juos pastus nepakpulsiu. viskas turi būti biudžete numatyta tinkamai visoms politinėms rytims, nes mes esame teisės aktų leidėjai kartu su taryba. Ir jeigu biudžetas nebus numatytas tinkamai, tuomet um, reikės daugiau pinigų, mažiau politikos sričių finansuoti. Taryba taip pat turi vaidinti atitinkamą vaidmenį. Nemanau, kad reikėtų kalbėti apie um, mokėjimų didinimus. reikėtų kalbėti apie daugiau politinių priemonių su mažiau lėšų. Nes antraip viskas gali sugriūti. Jau dabar esame tokioje padėtyje, kai um, norėdami įgyvendinti ką nors naujo, um, turime atsisakyti kažko iš anksčiau. Buvo paminėta sankcijų idėja. Jeigu nėra fonde numatytų lėšų, vadinasi, veiksmų negalima vykdyti. Bet aš manau, kad biudžetas um, bus pakankamai um, subalansuotas. Mes rengiame naująjį projektą ir turėsime taip pat atsižvelgti į tai, ką pasiūlys vadovų taryba. Jeigu prieš tai buvo prioritetai, bus nebe prioritetai, teks jų atsisakyti. Dėkoju. Dėkuoju visiems už pasiekimą nuomonėmis e, dėl šio projekto, kurio dar neturime, bet pasakysiu, kad e, tikrai laukiame, kol komisija e, įgyvendins iš tikrųjų mūsų rekomendacijas dėl biudžeto vykdymo išdėstęs pranešime ir taip pat laukiu dabar kitų metų biudžeto projekto. O labai trumpai kalbėjote, sako pirmininkė. E, baigiame svarstyti visus darbotvarkės klausimus. Neturiu nieko jums pranešti dėl kitų klausimų. Kitas mūsų posėdis vyks birželio 27 dieną ir tuo metu kalbėsime apie e, Maltos kandidatus. Būtų e, gerai, kad susirinktų kvorumas svarstant kandidatūras tikriausiai jūs e, prisiminsite, kad e, Liepos ketvirtą dieną e, Strasbūrė su ITRE posėdžiausime, svarstysime ITER reaktoriaus klausimus. Komisija pateiks mums informaciją. Žinome, kad komisijos narys negalės atvykti, atvyks generalinis direktorius, bet tarybos rezultatai bus pristatyti ir Komisijos narys pažadė atvykti Liepos 14 dieną, kai mes varstysime kitą pranešimą. Komisijos narys Kanietė atvyks į komitetą. Norėjau pasakyti jums tai iš anksto. Aš apgailestauju dėl to, kad e, žmonės tai ateina, tai išeina į, po, iš posėdžio. Tikiuosi, kad mes sumažinsime ateityje posėdžių skaičių. Ines. Ir e, dėl vertėjų iš tikrųjų yra e, mūsų keturi tik tai salėje Bet nepri, nepamirškime, kad transliuojami yra mūsų posėdžiai, kažkas gali klausytis e, savo biuruose, galbūt jie nenori pasakyti, bet jie gali būti biure ir klausytis posėdžio transliacijos. Aš tikrai girdėjau iš žmonių, jie sakė, kad klauso mūsų posėdžių yra daugiau žmonių už salės ribų ir jie turi teisę girdėti vertimą E, savo kalba, taigi nepamirškime to svarbus dalyko. Mes neturėtume švaistyti pinigų, tačiau kartais e, yra dalykų, dėl kurių verta leisti pinigus. Ponas Fankins, aš manau, kad tie žmonės, kurie e, klausosi, turi teisę ir matyti kiek yra parlamento narių pirmininkė, e, e, pasakė, kad e, tos lėšos vis gerai panaudojamos, kad mes susigražiname lėšas. Aš pasakiau, kad šis komitetas svarbus. Aš žinau, kad parlamento nariai turi dirbti kitose komitetuose, bet jeigu pasižiūrėtume uh, Ar tikrai e, kolegos šio komiteto e, dirbo kituose komitetuose? Bijau, kad ne visi e, dirbo kitur. Mes pamokslaujame apie auditavimą ir panašius dalykus, tai pirmą pasižiūrėkime į save. Norėčiau baigti tuo pasakydama, kad nariai gali laisvai pasirinkti ateiti į posėdį ar ne.